Dobry wieczór Państwu. Szybciutko rozpoczynamy posiedzenie, bo mamy. Labas vakaras. Negaiždami laiko pradėkime posėdį, nes darbo tvarkė gana įtempta. Taigi vyksta ilgai lauktas posėdis, struktūrinis dialogas su uh, komisijos nariu. Ir komisijos nariui pateiktų klausimų spektras labai išsiplėtė, keliama daug svarbių problemų ir manau, kad bus sunku šiandien aptarti visus klausimus. E, bet bandysime tai padaryti. E, mūsų darbo tvarkėje yra nedėlis pakeitimas, turime papildomą klausimą dėl Europos solidarumo korpuso. Tikiuosi, kad e, galime patvirtinti darbo tvarkę su šiuo pakeitimu. Mūsų posėdžio, posėdis verčiamas 18 kalbų. Taip pat turime kovo 13 ir kovo 21 dienos protokolus, kuriuos tvirtiname. Ir dabar pereisime prie Europos solidarumo korpuso pristatymo. Noriu dabar pasisveikinti su komisijos nariu ir visais posėdžio dalyviais. Kaip jau sakiau, struktūrinis dialogas yra labai svarbus mūsų posėdžio punktas. E, toks, tokio pabudžio posėdis jau e, vyko, tokių struktūrinių dialogų jau turėjome ir anksčiau. Dabar suteiksiu žodį komisarui, kad jis pristatytų Europos solidarumo korpusą. Gerbiami nariai, labai dėkoju, kad sutikėte galimybę pristatyti Jums Europos solidarumo korpusą. Praėjusiu metu gruodžio 7 buvo paskelbta ši komisijos iniciatyva. Jau pristačiau šią iniciatyvą tarybai ir žinau, kad nemažai mano kolegų pristatė šią iniciatyvą ir kitoms tarybos grupėms bei šio parlamento komitetams. Prieš pereidamas prie trumpo pristatymo, kurį jūs taip pat galite matyti, norėčiau pasakyti, Keletą žodžių apie Europos solidarumo korpusą. Jis suteikia žm... galimybę jauniems žmonėms savanoriauti, tai yra įvairios darbai, savanorystė, labdaros projektai, kurios gali įsitraukti jauni žmonės. Sritis apima žemės ūkį, kaimo plėtrą, aplinkosaugą, taip pat kova su gaisrais, su saustromis. Su pat sveikatos sritis, imigrantų ir pabėgėlių integravimą bei teritorinę sanglaudą. Dabar vyksta bandomasis etapas e, žemės ūkio politika prisideda 118 milijonų eurų. At taip pat e, yra apimamos ir Natūra 2000 sritis. Skirta, atsiprašau, 1,8 milijonų eurų. Kitų metų pradžioje viskas bus įvertinta ir bus pradėtas antrasis etapas. Numatyta, kad ir antrame etape bus skiriama maždaug tokia pati suma iš žemės ūkio politikos. Pasižiūrėsime, kaip žemės ūkio politika gali reaguoti į bendrus visuomenės poreikius. Iniciatyva turi apjungti žmonės ir priartinti jaunimą prie žemės ūkio ir miškininkystės ryčių. Parama žemės ūkiui nebūtinai turi būti susijusi su regioninėmis vietomis galima apimti daugybę su žemės ūkio politika susijusių sričių. Lyder programos jau dabar vykdo daugybę projektų, kurie yra labai svarbus solidarumo srityje. Tai yra imigrantų ir pabėgėlių integravimas, taip pat e, gamtinių nelaimių prevencija. O su tuo ir yra susijusi solidarumo korpuso iniciatyva. Numatome ir mokymus, bendradarbiavimą, techninę paramą savanoriai e, gali prisidėti prie įvairių užduočių vykdymo. Todėl kiekvienos valstybės narės vyriausybės turi nuspręsti, kaip ir kiek nori prisidėti ir kaip pasinaudoti solidarumo korpuso teikiamomis galimybėmis. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į šios aspektus, kad jūs skatintumėte šią iniciatyvą, jeigu ją tikite. Aš tikiu, kad solidarumo korpusas sustiprins savanorystę ir solidarumą iš pat šaknų. Norėčiau Jums pateikti daugiau konteksto apie Europos solidarumo fondą. Pirmoji skaidrė. Kaip jau sakiau, šio pristatymo tikslas yra informuoti apie šią svarbę iniciatyvą. Dabar iniciatyva yra tik pradinėme etape, bet mes norime, kad šimtas tūkstančių jaunų žmonių prisijungtų prie solidarumo korpuso iki 2020 metų. Jie įgaus naujų įgūdžių ir pasitarnaus visuomenėms. Maždaug 29 tūkstančiai jaunuolių jau užsiregistravo. Ir mm, tos e, atrinktys e, savanorių įvairios organizacijas yra vis e, dažnesnės. Italai ir portugalai jau pradėjo savo darbą Belgijoje. Bet yra pateiktas teisės akto pasiūlymas kitas vatys bus išsiųstas tarybai ir parlamentui. Aš tikiuosi, kad darybos bus baigtos laiku, tam, kad viskas įsigaliotų 2018 sausio 1. Dabar, kuogi yra grista iniciatyva? Yra grista hartijos principais. Aš tai čia matote pagrindinius iniciatyvos aspektus. Jie apima dvi viena kita papildančias sritis, tai yra savanorystė ir darbo vietos bus viskas grindžiama sutartinėmis teisėmis, kai kalbėsime apie darbo vietas, o savanorystės pagrindas bus laisvesnis. E, trukmė bus nuo 2 mėnesių iki 12 mėnesių, o amžius nuo 18 iki 30 metų. Pasižiūrėkime į veiklą ir į geografinę apriepti. Šeštoji skaidra. Matote diagramą, kuri apibrėžia tą darbo srautą nuo pat užsiregistravimo, nuo prašymo pateikimo, nuo paskirimo vietos ir po to jau konkrečių užduočių. Mes tikimės įvairios naudos ir patiems dalyviams, ir toms organizacijoms, į kurias dalyviai bus skiriami tikslas yra paskirti jaunimą į tas organizacijas ir užtikrinti sinergijas ES lygmenį. Toliau matote įvairias finansavimo programas, kurios prisideda prie korpuso. Jau paminėjau, kad korpusą remia ir bendroji žemės ūkio politika. Mes norime, kad būtų sustiprintas ir bendras valdymas. Tarkime, ketvirtasis ramstis ir mokyklos schemos Savanoriai gali padėti išdalyti vaisius daržovės ir pieną moksleiviams. Taip pat jie gali prisidėti prie informavimo veiklos. Pagal antrąjį ramstį yra numatytos įvairios kaimo plėtros priemonės. Savanoriai irgi gali prisidėti prie šių užduočių bei schemų. Lyder yra puikia programa, kuri irgi yra labai svarbi Europos solidarumo korpusui kaimo vietovėse. Pirmininkė, baigdamas noriu dar kartą padėkoti už galimybę pristatyti Jums šią iniciatyvą. Aš stengiuosi trumpai apžvelgti Europos solidarumo korpusą ir atkreipti dėmesį į tai, kaip korpusas yra susijęs su žemės ūkio veikla ir mūsų schemomis. Dėkoju. Państwa, dziękuję Panie Komisarzu. Dėkoju komisarui. Labai daug kas paprašė žodžio ir dėl to būkštauju, kad na, negalėsiu visiems suteikti galimybės pasisakyti. Prašau visų pasisakyti nelgiau kaip po vieną minutę, nes E, noriu, kad mums liktų pakankamai laiko kitam mūsų darbo tvarkės punktui. O prie šios temos mes grįžime ir per kitus posėdžius. Ponas Federlech, Federlech prašom. Gerai, aš atsisakau savo kalbėjimo laiko dabar, e, paprašysiu suteikti man žodį vėliau. Poseł Łazonu. Oui, oui, merci, uh, Ponas Uozo, ačiū pirmininkė. E, komisarė, aš labai atidžiai perskaičiau komisijos komunikatą dėl Europos solidarumo e, korpuso. Ir norėčiau, kad jūs e, atsakytumėte į keletą klausimų. Visų pirma, yra keliamos sąlygos. Jau žmonės, kurie nori registruotis programoje, turi būti ES teisėti gyventojai. Taip taip pat yra dar kalbama apie e, asmenys iš Turkijos ir e, buvusios Jugoslavijos Respublikos buvusių Jugoslavijos Respublikų gyventojus, kaip galima e, įdarbinti ne ES valstybių narių piliečius. Toliau jūs sakėte, kad e, BŽUP turi prisidėti prie projektų, gali padėti gyveninti projektus ir e, ji gali prisidėti prie e, pabėgėlių integravimo, bet man nelabai aiškus ryšys su kaimo plėtra, gal galėtumėte paaiškinti. Nu, Pone Sanova. Ačiū, pirmininkė. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, norėčiau išsiaiškinti, kokį darbą dirbs tie savanoriai. Ir antra, kokį darbą e, dirbs šio korpuso e, samdomi darbuotojai, apmokami darbuotojai. Man, man kyla klausimas, ar ne, nebus sudaromos pavojingos darbo sąlygos, ar nebus mažinami reikalavimai. Uh, thank you. Uh, that, that was an interesting presentation. Ačiū įdomus pristatymas. Papildomai prie to, ką sakė pana Senova, koks užmokestis yra numokytas, numatytas šiems žmonėms. Na, žinau, kad yra kalbama apie 18-30 metų žmonės, bet man atrodo, kad mano tėvas ir motina jau buvo sulaukę šešių vaikų iki 30 metų. Taigi, ar mes čia kalbame apie žmonės, kurie turi pakankamai lėšų ir gali savanoriauti, nes juos išlaiko tėvai? O kaip kiti savanoriai galės išgyventi. Ar jiems bus mokama pakankamai, kad jie galėtų nusipirkti maisto, susimokėti už nuomą? Už nuomą? Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera. Ačiū dabar ponia Aguilera. E, komisijos narė, aš manau, kad e, tai gera iniciatyva, vertinga iniciatyva. Manau, kad e, ji padės įtvirtinti visuomenėje didesnį solidarumą e, ir tai gali būti patrauklų jaunimui. Turiu Jums keletą konkrečių klausimų. Ispanijoje mes turime panašią sistemą civilinės saugos srityje. Na, ta sistema gali atrodyti panaši. Ir noriu paklausti. Jūs sakėte, kad jų atliekami darbai bus susijęs su žemės ūkiu, kad prisidės Žemės ūkio generalinis direktoratas, taip pat prisidės ir kiti komisijos direktoratai. Bet turbūt didžioji veiklos dalis pateks į lyder programą. O aš norėčiau paklausti, e, su kokiomis Žemės ūkio iniciatyvomis dirbs šie žmonės ir kaip jie bus registruojami, ar juos registruos valstybės narės ar ta registracija bus koordinuojama ES lygiu. Bet apskritai dar pakartosiu, kad manau, kad tai yra puikus pasiūlymas. Oui. Oui, merci, Ponas Andriu, Ačiū, aš kalbėsiu panašiai kaip kolegė Agilera. Manau, kad e, iniciatyva atrodo patraukliai, e, ji suteiks galimybių Europos jaunimui ir čia mes nekalbame apie prievolės, tai yra savanoriška veikla e, kurie turėtų įtvirtinti visuomenėje tam tikras vertybas. Ir bus, manau, kad bus galima e, susipažinti su kitų šalių kalbomis, kultūromis, e, susipažinti su, su įgyti žinių, kurias e, yra sunku e, įgyti. Bet kiek aš suprantu, bus tiesiog padengiamos tų žmonių išlaidos, kelionės, draudimo išlaidos ir panašiai. E, Dabar grįžtų prie žemės ūkio. Ar jūs, ar jau atsirado valstybių narių išreiškusių norą dalyvauti? Taip pat kokie sektoriai e, susidomėjo? Na, e, reikia galvoti apie žemės ūkio profesiją ir man būtų labai įdomu išgirsti, kokia veikla domisi žmonės. Ponas Danta. Na, klausimas, kurį norėjau pateikti, jau buvo pateiktas, taigi atsisakau kalbėjimo laiko. Ačiū. Iš tikrųjų reikėtų palankiai vertinti šitą iniciatyvą, tačiau norėčiau paklausti štai ko. Jau 20 metų Europoje egzistuoja laisvanoriška civilinė tarnyba. Tai yra iš esmės taip vadinamas Europos solidarumo korpuso lopšys. Viskas buvo dabar sugalvota labai greitai, tiesiog per vieną naktį buvo pateiktas šitas pasiūlymas ir dabar visi e, e, masto, kodėl nebuvo išplėtota ta civilinė tarnyba, kuri jau 20 metų egzistuoja Europoje. Jar. Norėčiau pateikti du klausimus. Kas galėtų pateikti prašymą, ar tai turėtų būti įmonės, ar visuomeniai naudinga veiklą vykdanti organizacija. Kitas dalykas, kaip tos lėšos bus paskirstomas, ar numatytos nacionalinės klotos, kvotos, ar tiesiog, tiesiog tos lėšos bus kaip nors skirstomos valstybėms narėms arba Vokietijoje sakoma, kad e, kas pirmas, tas ir laimės, o kas nesuspės, tas negaus nieko. Ačiū. Aš taip pat norėčiau paklausti vieno dalyko. tiesiog ar bus numatytas ir draudimas, jeigu bus sudaroma tam tikra draudimo sutar, darbo sutartis. Kita vertus, reikia numatyti žmonėms galimybę apsigyventi nemokamai, tačiau kita vertus, ar bus sudaroma kokios darbo sutartis, kadangi vis dėlto bus kažkaip fiksuojami darbo santykiai. Manau, kad pati koncepcija yra gera ir komisaras kalbėjo apie Europos solidarumo korpuso pačią idėją, tačiau, žinoma, svarbiausia yra iniciatyvos įgyvendinimas ir dėl jo mums kyla nemažai klausimų. Mm. Klausiama, Ar yra jaunuolių, pavyzdžiui, kurie norėtų atlikti praktiką ar stažuotę pono Jaro, pono Jaro ūkiją? E, ir tokiu būdu išmokti tam tikrų praktinių e, dalykų ūkyje. Dabar suteikiu žodį komisijos nariui. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms, kurie parodė susidomėjimą šiuo klausimu, pat, šią temą pateikdami klausimus. Visos detalės, kas slypi už šios iniciatyvos, iš tikrųjų bus pristatytos po kolegijos, kolegijos posėdžio ir po to jau, kai bus pateikta informacija institucijoms, bendrojams įstatymų leidėjams. Taigi kitą savaitę mes pateiksime daug daugiau informacijos negu šį vakar. Iš tikrųjų, tai yra programa, kuri numatyta savanoriams. Ir Junkeris prisakydamas šią iniciatyvą, kai kalbėjo praėjusi rugsėjo mėnesį apie situaciją ES, minėjo šią iniciatyvą ir kalbėjo apie tai, kad jauniems žmonėms yra numatyta galimybė įsilieti į mūsų visuomenės e, savanoriškumo pagrindu. Tačiau kita vertus tai nereiškia, kad tikslas yra su, kaip nors mažinti atlyginimus ir uh, daryti įtaką darbo rinkoje. Taigi ES mes susidurime su migracija, su pabėgėlius rautais, gamtos katastrofomis, gaisrais, žemės drebėjimais ir taip toliau. Ir būtent tose situacijose yra numatyta žmonėms parodyti iniciatyvą, solidarumą. Pilot, bandomasis projektas numato valstybėms narėms ir regionams dalyvauti laisvanoriškais pagrindais šiuose programuose numatyta, žinoma, pakankamai didelė pinigų suma. 1,8 milijonai eurų numatyti tam bandomajam projektui ir tai nėra didelė suma. Jeigu kas nors pasisako galbūt pasisakytų prieš šitą sistemą, sakydamas, kad e, tai gali atnešti daugiau žalos negu naudos, tačiau mes esame numatę papildomą finansavimą. Kitas etapas arba kitas ramstis yra numatyti. Jis numato daug daugiau lankstumo atsižvelgiant į gamtos katastrofas, stichijas ir mes numatome galimybę tiems savanoriams atsižvelgti į tą susidariusią sudėtingą situaciją, pavyzdžiui, kilus um, gamtos katastrofams. E, kitas dalykas tai yra Erasmus programa ir kitų programų susijimas. Pirmiausia, mūsų žemės ūkio agri direktoratas yra įsitraukęs į šitos dalykus ir todėl mes čia nieko naujo nekuriame, nekuriame naujų struktūrų. Iš tikrųjų, čia yra imasi bendro vadovavimo. Erasmus programoje numatyta 58 milijonai eurų, taip pat 14,2. Live programa pusantro milijono, 9,5 milijono iš vieno fondo ir kiti ir 1,8 milijono iš bendros žemės ūkio politikos fondų numatyta. Taigi, iš tikrųjų suprantu, kad e, jūs norite gauti daugiau informacijos. Aš norėjau pateikti tik tai tą, pateikti informaciją, kuri dabar egzistuoja susijusi su bandomuoju projektu, tačiau kitą savaitę mes turėsime daugiau informacijos, tai mes ją pateiksime. O jeigu jūs norėtumėte pateikti dar daugiau klausimų, aš juos atsakysiu, tačiau siūlau palikti kitos savaitės, kadangi pateikus teisėkuros aktą, žinoma, atsiras ir su teisėkuros susijusių mm, pasiekmių. Iš tikrųjų, mes kol kas neturime sukaupę daug patirties, kadangi pirmas paraškos yra pateiktos tik tai kovo pabaigoje. Myślę, że dobrze, że Te informacje otrzymujemy od Pana. Ačiū. Labai gerai, kad pateikėte mums šios informacijos. Mes turėjome tik bendro pobūdžio mm, duomenų prieš pradėdami gilintis šį klausimą. Taigi ačiū, o dabar pereiname prie kito klausimo. Prie šios temos turbūt dar grįšime ir kalbėsime išsameu. Bet dabar pagrindinė mūsų posėdžio dalis yra struktūrinis e, dialogas. Tai yra Europos parlamento ir komisijos struktūrinis dialogas. Jis visada vyksta e, metų pirmąjį pusmetį. Jame dalyvauja Europos parlamento komitetai ir už atitinkamas rytis atsakingi komisijos nariai. E, šio dialogo metu mes siekiame e, gauti daugiau informacijos apie komisijos 2017 metų darbo programą ir kitų metų planus, prioritetus. Taip pat e, norime išsiaiškinti, kaip prioritetai bus atspindėti būsimų metų komisijos darbo programoje. Mes mm, esame autonomiški ir turime galimybę e, pasisakyti šiais klausimais ir e, klausimai, kurie yra pateikti, <clears throat> pateikti komisijos nariui, Ir beje, labai dėkoju už tą sudarytą mm, klausimų sąrašą, kuris buvo pateiktas e, komisijos nariui. Jis suteikė galimybę komisarui. Mm, susidaryti vaizdą apie pagrindinius mums rūpimus klausimus. Bet turbūt dabar šie klausimai bus pateikti ir šio posėdžio metu, jie galbūt bus uh, kažkaip e, truputį kitaip e, suformuluoti. Pirmiausia, išklausysime komisaro pasisakymo, tada suteiksiu žodį koordinatoriam, po to e, likusiems komiteto nariams. E, taigi, gerbiamos komisarė, kalbame apie labai svarbes įdomias problemas. Suteikim žodį. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip Jūs ir sakėte, tai yra puikia galimybė aptarti svarbiausius institucijų klausimus. Aš tikiuosi, kad mes vienodai vertiname tas svarbiausias problemas, nors kartais, aišku, idėjos dėl to, kaip tas problemas spręsti, išsiskiria. Šiais metais Jūs man uždavėte daug e, klausimų raštų, daugiau nei 40 Aš atsakiau juos, tikiuosi, kad jūs jau gavote atsakymus ir kad jie buvo informatyvus. Šio vakaro posėdis yra organizuojamas įpusėjus komisijos kadencijai. Pirmiausia, mes sprendėme problemas susijusios su Rusijos prekybos draudimu, kuris ypač paveikė kiaulieną. Taip pat e, bandėme naują bendrą žemės ūkio politiką ir aiškinomės, ar esamos priemonės leidžia išspręsti rinkos problemas. Be to, kadangi vyravo krizė, buvo skirta ir papildoma finansinė parama. Buvo siekiama pagerinti tų prekių, kurios atsidūrė nepalankioje padėtyje, kainas. Buvo pasiūlytas omnibus reglamentas ir taip pat E, ekologinimo direktyva. Mes e, numatome įvairias prekybos taisyklės, taip pat sankcijas ir galiu pasakyti, kad pažanga buvo padaryta ir toliau bus daroma. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip sparčiai dirbate su omnibus reglamentu. Noriu patikoti ponui Dekastro ir ponui Des už jų darbą. Jūs e, laikėtės visų numatytų laiko terminų, kitaip nei kiti. Ir aš viliuosi, kad tai dar iki vasaros atostogų pradėsime trišalius dialogus, jau pirmininkaujant Estijai. Pane pirmininkė, jūs be kito ko kalbėjote ir apie e, rinkos klausimus. Ir aš pritariu, kad šio komiteto darbas yra labai svarbus. Ir kalbant apie prekybą ir apie vidurinėje vidurinio laikotarpio daugiametės finansinės programos peržiūrą. Būtina per ateinančius keliarius metus išspręsti tai, kokia bus žų politika po 2020 metų. Būtina spręsti ir daugiamatės finansinės programos klausimus, skatinti inovacijas, užtikrinti stiprią poziciją tarptautinėje rinkoje ir spręsti nacionalinės problemas. Nemažai tų sričių paveikė Junktinės karalystės sprendimas pasitraukti iš ES. E, dar reikės stebėti, kaip vyks dėrybos. Be abejo, mes visi vilėmės, kad poveikis ES ūkininkams bus kiek įmanoma geresnis ir kad bus išlaikyta e, prieiga prie rinkos. Tai reikės turėti omenyje, kai birželio mėnesį prasidės dėrybos. Pirmininkė, buvo nemažai ir teigiamų pakeiti, pasikeitimų. E, pagerėjo e, kainų situacija, bet e, nemažai sričių vis dar yra labai pažeidžiamos. Europos komisija turi įvairias priemonės, kurios yra prieinamos pagal bendrą rinkų organizavimą. Komisija tikrai vertina ir parlamento pastangas. Jūs žinote, kad komisijos pirmininkas yra įsipareigojęs remti žemės ūkį. Jis yra da, pažadėjęs paskelbti ir Europos komisijos komunikatą žemės ūkio srityje vėliau šiais metais. Mes taip pat organizavome ir apklausas, laukėme daugiau nei 320 tūkstančių atsakymų, daugiausia jų gavome internetu, laukėme ir daugiau tų atsakymų. Akivaizdu, kad dalyvavimas aktyvus. Ar tai būtų ūkininkai ar paprasti žmonės, jų atsakymai parodo, kad sėkminga kampanija prisidėjo prie tokių aktyvių atsakymų. Bet svarbiausia yra tai, kad dabar mes turime labai plačią nuomonių ir pastabų apriepti iš įvairių suinteresuotų šalių. Šių atsakymo analizė yra vykdoma ir Liepos 7-ąją bus pristatyti konsultacijų rezultatai. Aš tikiuosi, kad jūs prisijungsite prie manęs ir šimtų suinteresuotų šalių čia Briuselėje, kai bus pristatomas ir komisijos komunikatas. Europos komisija nori, kad komunikatas būtų patvirtintas dar iki šių metų pabaigos. Mes privalome užtikrinti mūsų ūkių atsparumą ir produkcijos testinumą bei paremti kartu atsinaunimą. Būtina panaudoti technologijas žemės ūkio ir maisto gamybos srityje. Nemažiau svarbus yra ir supaprastinimas. Naujos technologijos gali sumažinti patikrų vietoje skaičių. Jau dabar galima atsisiųsti nemokamas duomenės iš satelitų, kurie buvo įrengti pagal Kopernikos programą. Ateityje palidovų stebėsena galės pakeisti patikras vietoje. Ir e, to aš konkrečiai siekiu. Europos ir, e, er, ir kosmoso agentūra yra numačiusi ir naujų galimybių, kaip būtų galima pasinaudoti palidoviniais duomenimis Žemės ūkio srityje. Kartu su Connect ir Žemės ūkio direktoratais mes ieškome bendrų sprendimų tam, kad Žemės ūkios būtų modernizuotas. Remsime ir nacionalinės administracijas tam, kad būtų sudaryta tokia sistema, kuri leis tinkamai valdyti mokėjimus ir rinkti duomenis. Aš esu įsitikinęs, kad mums nereikia laukti kitos apžūp reformos tam, kad pasinaudotume naujomis technologijomis. Dirbdami kartu mes galime pasiekti labai greitos pažangos. Man labai svarbios ir kitos jūsų keliamos temos, pavyzdžiui, tos, kurios yra susijusios su prekyba. Praėjusį gruodį ir taryba paskelbė išvadas dėl maisto tiekimo grandinės. Labai svarbu, kad gamintojas būtų sąžiningai traktuojamas tam, kad ūkiai galėtų išsilaikyti ir kad būtų užtikrinamas testinumas, nes kitaip žemės ūkis iš vis negalėtų gyvuoti. Komisija siekia rinkos skaidrumo, siekia kovoti su nesažininga prekybos praktika. Taip pat yra numatytos ir atitinkamos gairės. Aš žinau, kad jums buvo labai aktualus ir omnibus reglamentas. Komisija dabar atlieka parengiamą į darbą tam, kad e, būsimas darbas atitiktų geresnio reglamentavimo reikalavimus. Žinoma, reikia e, kalbėti ir apie rinkos sąlygas. Mes dabar artėjame prie e, cukraus kvotų panaikinimo. Mūsų vertinimu rinka dabar jau yra pasirengusi uh, atsisakyti kvotų. Rinkos generalinis direktoratas mano, kad ES ilgoje perspektyvoje gali tapti viena didžiausių cukraus eksportuotojų. Svarbu, aišku, atsižvelgti ir į, rink, ir į kainų sviravimą. Tai bus matoma po to, kai bus panaikintos kvotos. Todėl komisija yra numačiusi įvairias priemonės, Taip pat e, bus įsteigiama rinkos, e, cukraus rinkos e, stebėsenos sistema, kuri grįs savo sprendimus surinktą informaciją. Pirmininkė, tiek pristatymo, dabar lauksiu klausimų ir mielai juos atsakysiu, tikiuosi, kad galėsiu papildyti tuos atsakymus, kuriuos patikiu raštu. Państwa, <clears throat> tak jak zapowiedzieliśmy, rozpoczynamy zmianę. Ačiū, kaip jau sakiau. Dabar keisimės nuomonėmis. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams, tada komisaras sureaguos, o po to galės pasisakyti mūsų komiteto nariai. E, pasižiūrėsime, kaip e, viskas vyks. Dabar pirmiausia, ponas Dantan. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, Albert Des, mūsų koordinatorius, e, paprašė, atsiprašė, kad negali dalyvauti. Aš norėčiau pasisakyti dėl trijų dalykų, e, reaguodamas į tai, ką jūs sakėte ir reaguodamas jūsų pastarojo meto pareiškimus. Jūs, kaip sakėte, e, pradėjote diskusijas apie BŽUP ateitį. Daug kas tose diskusijose dalyvauja. Prisidėjo žemės, prisidėjo ūkininkai, tačiau savo nuomonę reiškia ir kiti asmenys, e, piliečiai, taip pat atstovaujantis tam tikriems interesams. Ir yra sakoma, kad lėšos skirtos ūkininkams turėtų e, prisidėti ir prie aplinkosauginio darbo. E, aš manau, kad e, mūsų ūkininkai dabar yra pažengę savo mąstymu ir savo technologijomis, kad galėtų rūpintis žeme, aplinka, bet manau, kad verta priminti, ir čia norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kad BŽUP visų pirma prisideda prie ūkių bal, ekonominės pusiausviros. 2016 to, tų metų įvykiai parodė mūsų ūkių e, trapumą. E, turiu galvoje ir krizę pieno sektorija. E, mes dar neįveikėme tos krizės, tų pieno miltelių kalnų. Taip pat 2016 metais e, matėme, kad e, E, net, nepalankios gamtinės sąlygos e, pakenkė grūdų augintojams. Ir taip pat e, dabar matome, kad tie klimato reiškiniai, kuriuos matėme balandį ir gegužę, taip pat turės didelės įtakos ūkininkams. Ir mm, manau, kad bendroje žemės ūkio politikoje reikėtų numatyti ir kitus tikslus ir visuomenį reikia priminti, kad BŽUP visų pirma yra grindžiama ekonominiais aspektais. Aš e, pats mačiau, kokiu sunkumu išgyvena mano ūkininkai mano, e, ūkininkai mano šalyje. E, ir aš ir toliau kalbėsiu apie šios klausimus. Taip, dažnai e, girdime tokį klausimą, kurį pateikė ponas Dantan. E, ūkininkai dažnai klausia, kas bus daroma su pienu, kuris dabar yra sukauptas Europos rezervuose. E, yra klausima ir būkštaujama, kad jeigu tas pienas bus išmestas į rinką, tai gali sutrikdyti rinką. Taigi, jeigu tas pienas bus sugražintas į rinką, šiame sektoriuje gali kilti didelė krizė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti ir apie omnibus, tai yra apie tai, kas bus daroma po omnibus, apie tai kalbėjo ponas Dantan. E, per pastarąjį balsavimą Žemės ūkio komitete viskas buvo labai aišku, mūsų balsavimas buvo aiškus ir aš norėčiau dabar pakalbėti apie e, esminius pakeitimus, kuriuos mes pasiūlėme. E, visų pirma, tai yra susijęs su kova su nesažininga prekyba, kurią minėjote savo žanginėje kalboje. Kitas dalykas e, augintojų organizacijos ir konkurencijos taisyklės kurios turėtų lemti geresnį sektorio organizavimą ir kitas dalykas - savanoriškas e, valdymas ir e, apimčių valdymas. Taigi jūs turbūt žinote, kokia yra Žemės ūkio komiteto pozicija. Norėčiau jūsų paklausti, kokia bus jūsų pozicija diskusijų metu. Toliau kalbant apie reformą. E, kolega kalbėjo apie ekonominius aspektus ir aš manau, kad e, kai mes e, dėrėsimės dėl reformos, akivaizdu, kad finansų klausimas bus labai svarbi diskusijų dalis ir mes turėsime pasitelkti kūrybiškumą, kad BŽUP būtų ir legitimi, ir prasminga. Taigi reikia galvoti apie vartojimą, apie žmonių sveikatą, apie aplinkosaugos klausimus, kurios minėjo ir ponas Denta. Ačiū. Kalbant apie maisto tiekimo grandinę, ūkininkai mums labai aiškiai sako, kad kalbant apie maisto tiekimo grandinę, ne viskas priklauso tik nuo um, auginimo um, ir vartotojų. Daug ką lemia ir kainos. Mes matome, kad kainos didėja, atsiranda monopolijų. Uh, Ir visa tai yra svarbus tos grandinės elementai. Taigi turime neužmiršti, kad daug kas priklauso ir nuo kainų ir reikia į šį klausimą gilintis. Ačiū. Pone Nikolsonai, norite pasisakyti dabar ar vėliau? Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad e, e, iš pradžių e, posėdžio pradžioje nedalyvavau, buvau plenarinėme posėdėje, kalbėjau kaip šešėlinis pranešėjas. Aš manau, kad reikėtų pasirū, pasirūpinti, kad nereikėtų mums, parlamento nariams, vienu metu būti dviejose vietose. Džiaugiuosi, kad komisaras vėl atvyko. E, komisarė, aš visą savaitgalį stebėjau jūs per televizorių, kaip jūs vaikščiojote po laukus, taip pat e, ir ponas Barnie vykdė labai svarbę misiją. Na, aš žinau, kad jūs esate labai e, gabus politikas ir jūs tikrai tvirtai stovite ant žemės. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar Ar gavote kokios nors papildomos informacijos iš pono Barnie? Praėjusią savaitę aš lankiausi Balmoralo mugėje, tai yra labai svarbi mugė e, Šiaurės Airijoje ir visi, manęs, visi man teikė tą, pateikė tą patį klausimą. Kas bus ateityje? Kas vyks ateityje? Aš žinau, kad Mm, dėl breksito nieko nevyks iki spalio mėnesio, kol neįvyks rinkimai Vokietijoje, tačiau e, turiu pasakyti, kad žmonės jau yra pavargę nuo žiniasklaidos ir kai kurių politikų, nes kai daug kas e, kalba tik apie niurius dalykus, kalba apie tai, kad viskas žlugs. Noriu paklausti komisaro, ar ne, netėjo laikas dabar realiau pažvelg, pažvelgti į situaciją. Jau buvo tam tikrų įvykių, ar netėjo laikas dabar mums susėsti ir visiems kartu konstruktyviai dirbti, e, siekiant apginti visų interesus. Reikia galvoti apie ilgalaikę naudą ne tik Europai, bet ir Junktinėje karalystėje ateityje, kai ji pasitrauks iš ES. Manau, kad reikėtų atsisakyti visos tos retorikos, dabartinės retorikos. E, anksčiau buvo vartojamas terminas megafono diplomatija per vandenyną. Dabar, manau, tokią diplomatiją mes užsimame čia. Aš manau, kad vertėtų imtis konstruktyvių dalykų ir jums čia tenka svarbus vaidmuo. Ir manau, kad tai bus tikrai didelė problema per artimiausius 12 mėnesių. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat turėjau kalbėti plenarnėje sesijoje ir negalėjau atvykti į šio posėdžio pradžią. Žinoma, kai kalbama apie bendrąją žemės ūkio politiką, reikėtų turėti omenyje apie deleguotus teisės aktus susijusius su taip vadinamu greening. Labai svarbu, kad mes išsaugotume ūkininkų pasitikėjimą. Ūkininkai nori pasitikėti politikais, taigi visi šitie klausimai susiję su pasitikėjimu mumis. Ir jeigu mes tą žalinimo koncepciją pastaraisiais metais, artinaisiais metais įgyvendinsimėse, ir jeigu mes, pavyzdžiui, neleisime auginti tų augalų, kurie turi labai daug baltymų, tai mes tikrai įstatysime save į kampą. Komisarė, norėčiau paklausti, kaip jūs įtrauksite e, gamtos apsaugos pramonę. 28 tūkstančiai atsiliepimų buvo gauti iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, dalyvavo konsultacijose internetu. Taigi penkių valstybių atstovai iš 28 valstybių. 258 tūkstančiai Living Land iniciatyvos rėmėjų išsakė savo nuomonę. Aš tai vadinu, kaip vadinu, gamtos išsaugumo pramonės sektoriumi. Taigi norėčiau paklausti, kaip uh, E, neužkirsti kojų sėkmingai, kelio sėkmingai ūkininkų veiklai, galvojant apie naują bendrąją žemės ūkio politiką. Kaip reikėtų ūkininkams elgtis, kad jie galėtų išsaugoti savo ūkininkavimo metodus. Bet to norėčiau pasakyti, kad mūsų regione, Vokietijoje, vaisiai ir vynogynai, vaismedžiai ir vynogynai nukentėjo dėl šalnų, pavyzdžiui, vyšnios ir kitos, pavyzdžiui, medžių rūšis, pavyzdžiui, obol, ob, ob, obelys nukentėjo 70 procentų. Taigi Badeno Württembergo žemėje, pavyzdžiui, buvo imtasi įvairiausių priemonių paskelbdamos e, šitą padėtį katastrofinę, panašiai gali reaguoti ir kitos žemės. Noriu paklausti, kaip jūs padėsite mūsų vaismedžių augintojams e, ir ką galėtų padėti kitos valstybės, kad būtų kompensuojama šita padaryta žala. Pani poseł Sanra zapowiadała wcześniej, bardzo proszę. Gracias, prezident. Pane Sandra, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Komisarė, Madride jūs pasakėte štai ką. Jūs sakėte, kad bus atlikta ryštinga bendrosios žemės ūkio politikos reforma, modernizuojant žemės ūkį ir restruktūrizuojant. Norėčiau paklausti, kaip iš tikrųjų atrodo ta, tos jūsų modernizavimo idėjos. Jūs sakėte, kad jūs tenksitės įsiklausyti į visuomenės nuomonės, tačiau kaip jūs tą darysite? Kokias platformas jūs atėte, esate numatę? Ir be to, kaip jūs atsižvelgsite į profesinių žemės ūkio srities organizacijų interesus ir pageidavimus? Taip pat norėčiau paklausti dar vieno dalyko. Po dereguliavimo atsirado naujos problemos. Pieno krizė vis dar neįveikta, pieno e, gaminių kaina yra žemesnė negu gamybos kaina. Labai sunku yra pirkti pieną e, rinkoje. Pavyzdžiui, Ispanijoje 20 tūkstančių karvių turinti ferma turėtų būti įkurta. Tai yra didžiulis skaičius. Ką Jūs manote apie tokius ketinimus turint omenyje pieno e, perteklių? Ir kitas dalykas, Jūsų minėta cukraus kvota ir jos atsisakymas. Koks poveikis galėtų būti kainoms rinkoje po to, kai tai bus padaryta. Taigi, dereguliavimas turės ir savo kainą. Ačiū komisarė. Aš taip pat norėčiau pateikti keletą klausimų. Tiesiog pirmiausia, jūs kalbėjote apie aplinkos sauginius aspektus. Ar jūs tiesiog norėtumėte e, atskirti tuos ūkininkus, tuos gamintojus, kurie nėra tiesiogiai susiję su žemės ūkio gamyba? Tiesiog e, visi turėtų prisidėti prie bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Tiesiog negalima atstumti tam tikrų gamintojų. Tai yra labai senas požiūris. Jeigu mes e, ketiname įtraukti visus, tai reikia ir kreiptis į visus. Kitas klausimas - pienas. Viena vienos iš didžiausios Vokietijos pieninių atstovas pasakė, kad 23 euro centai už pieno litrą tai yra paskutinė riba. Norėčiau paklausti, ar jūs ir taip pat manote, kad krizė jau yra įveikta, ar vis dėlto, kaip ūkininkai galvoja, viskas dar gali pasikartoti. Jūs minėjote omnibus reglamentą, ir priemonės, kurios leis reguliuoti rinką. Tiesiog reikia turėti omenyje, kad 800 tūkstančių pieno miltelių pavydalu yra sandėliuose. Dėl glifozato, jūs sakėte, kad nėra abejonių dėl to, kad reikėtų uh, leisti šitą cheminę medžiagą naudoti, tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad glifozatas e, tiesiog veikia bio įvairovę, todėl galbūt reikėtų bent jau 50 metų apsiriboti. Stebėjimas e, iš satelitų, iš palidovų. Iš tikrųjų, jūs kalbėjote, kad yra naujų galimybių stebėti Žemės ūkio veiklą palidovais. Kaip tai bus padaroma, kodėl taps stebėti geriau, ar bus kitokie matmenys įvedami, įvedami į sistemą, ar kokiu kitų būdų. Evening, Commissioner. Um, I'm gonna... Pane komisarė, aš kalbėsiu apie ariamą žemę ir galimą glifosato draudimą. Atrodo, kad bus tam pritarta. Atrodo. Bet jūs pažiūrėjote į viršų ir man nepatiko tai, kai pažiūrėjote, nors jūs ir šypsotės. Aš sakyčiau, kad tai yra žudiko šypsena. Kanadiečiai ką tik išbandė glifosatą, buvo vykdoma didžiulė kampanija, o praėjusią savaitę Briuselyje aš dalyvavau, sakyčiau, antiglifosato kampanijoje. Buvo kalbama, na, žinote, jei žiūrkės būtų maitinamos druska ar pipirais, tai ir jos reaguotų ir mirtų. Bet mes kalbame apie tai, kas iš tiesų vyksta ūkiuose. Reikia nepamiršti, kad ši medžiaga naudojama daugiau nei 40 metų. Mūsų žemė Junktinėje karaly, karalystėje tikrai nenukentėjo, produkcija išaugo dvigubai ir reikia nepamiršti ir maisto saugos. Mes tikrai dabar nekrentame kaip mūsės po 40 metų naudojimo. E, negana to, yra ir tokių e, purškėjų, e, kurie naudoja medžiagą ir kuriems nieko nenutiko. Aš esu vienas iš jų, tai aš prašau pagailėti na, tų žmonių, kurie nori tiesiog tęsti ūkininkavimą. Toliau. Dabar fanatikai nori ištesti tuos, pratesti tuos draudimus ir kitiems jėmams, tačiau iš esmės bus taip galiausiai, kad reikės viską purkšti įvairiais periferoidais. Tai aš noriu sužinoti, kaip kovoti su tokia situacija, nes aš vienintelės toje minėtoje salėje buvau pasiryžęs kalbėti apie ūkininkavimą ir jį ginti. Dabar šaldimas. Jūs kalbate apie metaną, apie CO2 emisijų mažinimą, apie tų dujų sulaikymą ir man atrodo, kad jau viskas jums pasisekė, kadangi šaltis atkeliavo, tai jūs lojate ne ant to medžio. Dziękuję. Pan poseł Łazow. Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Monsieur le commissaire. Ačiū, pirmininkė. Mm, su, cukraus kvotos. Kaip jūs ketinate kovoti su disbalansu rinkoje ir ką numatote e, BŽUP reformoje, kad išvengtume disbalanso? Taip pat ką, ką jūs numatėte, kad išvengtume tokios krizės, kuri buvo kilusi pieno sektorioje, kai buvo panaikintos kvotos. E, toliau kitas dalykas. Po, Pone Merkel sakė, kad prezidentas Trumpas galbūt yra pasirengęs atnaujinti e, dėrybos su ES dėl laisvos priekybos sutarties. Taigi, kokia yra padėtis. Ir dar e, vienas dalykas. Yra numatoma numat, e, pasirašyti laisvos priekybos sutartį e, su Meksika. Ir kitas dėrybų sustikimas e, yra numatytas birželio 26-27 dieną. 30 dieną. Norėčiau jūsų paklausti, kas bus toje sutartyje. Proszę Państwa, dawno takiej dyskusji nie mieliśmy. Panie komisarzu, trudna rola teraz przed panem. Na, manau, kad jau seniai pas mus nevyko tokia įdomi diskusija, taigi komisarui tenks labai sudėtinga užduotis. Much, uh, chairman, um... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, ponui Dantan. Uh, noriu pasakyti štai, kad žinoma, viskas, ko mes siekiame, turi atitikti ūkininkų interesus. Tai turi atitikti e, maisto apsirūpinimo ir kokybės interesus. Ir ūkininkai yra vieninteliai asmenys, kurie mums gali padėti siekti šių tikslų. E, taip pat ir tikslų susijusių su tvarumu ir darbo vietų kūrimu kaimo vietovėse. Mes žinome, kad pastar, per pastarusius porą metų kilo sunkumų, kalbant apie rinkų atsparumą, rizikos valdymą. E, taip pat 2015 metų sustarimo dėl klimato įgyvendinimą ir tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą. Mes žinome, kad e, kilo problemų siekiant pritraukti jaunimą į žemės ūkio sektorių ir maisto ir žemės ūkio sektorių. E, apie tai aš jau nekartą kalbėjau, o dabar mes jau pradedame formuoti politiką, kuri skirta reaguoti į šias problemas. Ir žinoma, aš ne, ne, neužmiršau pono Andrių e, pranešimo dėl kaimo plėtros. Tikrai mes galime imtis priemonių dėl darbo vietų kūrimo. Taigi, BŽUP E, yra, susideda iš e, kelių aspektų e, - ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos. Žinoma, ekonominis aspektas yra labai svarbus, galvojant apie ūkininkų išlikimą. Žinoma, mes turime kurti darbo vietas ir kurti tinkamas ekonominės ir aplinkos sąlygas ūkininkams. Taigi tikrai biudžeto klausimas bus labai svarbus ar valstybės narės mokės daugiau į biudžetą. Na, čia linkiu Jums sėkmės. Ar bus didesnis sutarimas tarp teisėkuros institucijų dėl papildomų įplaukų į biudžetą, pavyzdžiui, numatant aplinkosaugos mokesčius, na, čia kažkokių teigiamų žinių negirdėjau. Taigi greičiausiai e, bus taip, kad bus mažinamos įvairių programų išlaidos visame ES biudžete. Ir jeigu jūs man galite pateikti daugiau informacijos iš valstybių narių, kad valstybės narės yra pasirengusios veikti kitaip, tai aš labai apsidžiaugsiu. Kuo daugiau turėsime pinigų, tuo daugiau galimybių įgyvendinti tikslus. E, Nugrėpto pieno milteliai yra problema, na jūs e, kalbėjote. Uh, E, apie tai ir kovojate už tai ir mes numatėme privataus sandėliavimo e, programas ir intervencinių pirkimų programas 15 ir 16 metais. Ir kai kas pasinaudojo tuo ir e, siekia mažinti kainas rinkoje. Mes dabar rengėme pasiūlymus, pasimokėme iš 2009 metų patirties. Tuo metu sandėliuose buvo 50 tūkstančių tonų, net ir su kvotomis. E, dabar stengsimės imtis kitokių priemonių. Atmetėme tuos pasiūlymus, kurie buvo mažų kainų. Dabar mes dirbame su trečiosiomis šalimis, vertiname įvairias programas ir svarstome, kaip e, spręsti šią problemą per atimiausius metus e, ar ilgesnių laikotarpių, kad nenukentėtų ūkininkai. Toliau buvo minėtos konkurencijos e, taisyklės, tai įtraukta į omnibus darbo atvarkę ir e, Žemės ūkio komiteto e, pranešimą. Na, yra pateikti pasiūlymai ir mes turėsime pareikšti dėl jų poziciją. Aš per pastarąsias dešimt dienų lankiausi JAF ir Kanadoje, bandžiau ieškoti eksporto galimybių, bandžiau įsiklausyti į signalus ir manau, kad per artimiausią savaitę e, vyks trilogai ir aš pasiruošiu sureaguoti į viską, kas buvo pasiūlyta. Aš taip pat bendradarbiauju ir su komisijos nare Vestager, kuri yra atsakinga už konkurenciją. E, galvojame apie maisto grandinės iniciatyvą. Ji kartu su manimi lankysis komitete birželio 20 dieną. Ir aš ketinu pateikti pasiūlymų dėl maisto tiekimo grandinės. Čia reikėtų neužmiršti geresnio reglamentavimo. Turime, žinoma, atlikti ir poveikio vertinimą, tai mus pareigoja daryti geresnio reglamentavimo principai. Mm, taip pat galvosime ir apie gamintojų organizacijas ir taip toliau. E, Pone Nikolsonai, na, Visų pirma, noriu pasakyti, kad 50 e, straipsnis buvo aktyvuotas 2017 m. kovo 30 e, d. Mes nuo praėjusiu metu birželio laukiame veiksmų iš ponios mei ir mes e, negalime nieko imtis, kol kažko nedaro ponė mei. Bet jis taiga sušau paskelbė visuotinius rinkimus, mes to nepadarėme ir dabar mums tenka laukti iki birželio pabaigos. Na, mes suprantame priežastis, kodėl ji paskelbė tos rinkimus, manau, ji čia puikiai pasinaudojo progą, bet na, ir ji gaus įgaliojimus siekti kieto ar minkšto breksito, bet mes nežinome, kaip bus. Aš lankiausi su ponu Barnie pasienio regionuose ir kalbėjausi su žmonėmis abiejose sienos airėje pusėse. Ir žinau, kad žmonės labai nori sprendimų ir nori praktinių priemonių, kurios e, sušvelnintų, sušvelnintų padarinius, kurios pajus Airijos sala. Ir daugelis e, žmonių dalyvavusių sutikimuose patikė konkrečių pasiūlymų. E, jeigu Junktinė karalystė nuspręstų likti muitų sąjungoje, tai būtų labai naudinga, tačiau mes nežinome, kokia bus jos pozicija, nes dar nėra e, dėrybininkų grupės ir tikimės, kad dėrybos prasidės po keturių ar penkių savaičių. Aš esu pasirengęs e, dirbti su Šiaurės Airijos asamblėje, su Airijos vyriausybė ir su Junktinė karalystė. E, turime siekti pragmatiško, pagristo rezultato, e, kuris būtų naudingas ir jungtiniai karalystiai, ir Airijai, e, visai Airijos salai. Mm, aš tikrai likau labai patenkintas pono Barnie žiniomis, patirtimi, taip pat kalbėjome ir su Prancūzijos žemės ūkio ministrų. Toliau e, dėl ekologinių produktų. Žinau, kad jūs susitiksite ir su ponu Hausling. Na, mes turime vadovautis aiškiais principais dėl ekologinių produktų. Mes labai ilgai dirbome, kol sutarėme dėl bendrų taisyklių ES ūkininkams ir e, importuotojams. Ir aš labai norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už darbą. Mes tikrai čia jautėme didelį spaudimą, bet tikiuosi, kad pirmininkaujantį Maltą ir toliau konstruktyviai su mumis bendradarbiaus ir pasieksime teigiamą rezultatą, o pažangos jau yra. Toliau dėl atsako, dėl reak, dėl atsakymų. Na, žinoma, kai gauname 320 tūkstančių atsakymų, tai akivaizdu, kad vyks tam tikros kampanijos, tačiau viską lemia ne kiekybė, o kokybė. Ir buvo pateikta nemažai gerų pasiūlymų, manau, kad jų dar sulauksime, turbūt parlamentas vykstančiam procesui taip pat pateiks savo pastabų. Na, mes turime e, datą, kada baigsis viešosios konsultacijos, tačiau tai nebus šios istorijos pabaiga. Mes dirbsime toliau, kol užbaigsime visą procesą. Ir aš tikrai lauksiu jūsų dalyvavimo, tikiuosi, kad dalyvausite Liepos 7 dienos e, konferencijoje. E, jos metu mes aptarsime suinteresuotojų asmenų atsakymus ir dar kartą apžvelgsime tai, kas buvo pasiūlyta. Aleksandrai. E, BŽUP modernizavimas reiškia, kad turime pagalvoti apie 2015 metų klimato susitarimą, taip pat maisto ir žemės ūkio organizacijų susitarimą, taip pat e, vystimos, susitarimą dėl vystimosi tikslų, kuris buvo pasiektas 2015 metais. E, yra nemažai sričių, kuriuose visi sutarėme, kad ūkininkams reikia papildomų priemonių, kad jie galėtų reaguoti į rinkos sviravimus ir reaguoti į krizės. Mes e, labai atvirai vertiname įvairius sprendimus susijusius su rizikos valdymu, kainų sviravimu, reguliavimu. Tuo pačiu metu e, nenorime erzinti ūkininkų. E, dabartinė politika turi suteikti galimybę ūkininkams gauti subsidijas, mokėjimus ir daug ką supaprastinti. E, cukraus kvotų mes nesugražinsime. Sprendimas dėl to buvo priimtas e, prieš daugelį metų. Kvotos nustos galioti rugsėjo mėnesį. Toliau pienas. Nemažai kalbėtojų užsiminė apie pieną, apie jį minėjo ir ponas Hausling Na, pieno sektorius yra tas sektorius, kuriame turime modernizuoti BŽUP, turime suteikti galimybių ūkininkams reaguoti, turime įvertinti tai, ką jau padarėme, ką reikėtų daryti dariau ir greičiau. E, pieno sektorius atsigauna ir įdomu stebėti, kad kai kuriuose valstybėse narėse per pastrosius 8 mėnesius pieno kainos padidėjo 40 procentų, kitose 10 procentų. Ir aš turiu pasakyti, kad dėl didelės rinkos koncentracijos kai kuriuose valstybėse narėse nesugebama pasinaudoti rinko atsigavimu. Praėjusiu metu e, gegužė prieš metus e, ko, e, pieno kaina buvo 27 centai už kilogramą, dabar ta kaina yra 34,4 cento. Taigi Išskyrus nugrepto pieno miltelius, kainos dabar yra didesnės už vidurkį ir e, yra padėjusios maždaug 25 procentais. Toliau prekyba. Mes dabar atnaujiname susitarimą su Meksika. Po 20 metų atėjo laikas jį peržiūrėti ir manau, kad e, dabar yra galimybių su tam tikrais produktais Mm, tai yra pieno sektorius, vaisių ir daržovių sektorius. Čia, manau, turime nemažai galimybių pasiekti geresnių rezultatų. Ir tikimės, kad iki metų pabaigos įvertinsime, ar laisvosios priekybos sustarimas e, yra pakankamas. E, bet e, tikrai nemanau, kad yra. Na, nemanau, kad JAV yra pasirengusi dabar atnaujinti dėrybas dėl laisvos priekybos sutarties. Na, gandų gali būti įvairių, tačiau e, reikės palaukti, kol JAV bus pasirengusi e, E, dirbti su šiuo sutarimu. Ir aš džiaugiuosi, kad mes ne, nepasirašėme to sutarimo e, praėjusiais metais. Manau, kad tikrai kai kur turime paisyti savo poliamųjų e, interesų. Na, nežinau, kaip čia su ta žudiko šypsena, kurią minėjo ponas Agnių. Cheminių medžiagų agentūros ir maisto saugos agentūros iki mažiausių smulkmenų viską išnagrinėjo ir rytoj komisija e, gaus pasiūlymą, ponas Andriukaitis gaus pasiūlymą. E, ir aš dabar nenoriu Jums gadinti vakaro, galbūt kai kas iš Jūsų įvertinsite tą pasiūlymą kaip blogą rezultatą, bet palaukime rytojus. O aš galiu pasakyti, kad tikrai pasisakau už mokslinų grindžiamą požiūrį. Ir uh, Jeigu cheminių medžiagų agentūra nusprendė, kad tas produktas nesukelia vėžio, nėra kancerogenas, tai aš tam pritarsiu, bet žiūrėsime, koks sprendimas bus priimtas kolegijoje rytoj. Proszę Państwa, dziękujemy Panie Komisarzu, choć pewnie. Ačiū. E, norėčiau labai padėkoti komisarui. Galbūt kai kas iš jūsų nesulaukėte atsakymo į savo klausimus, bet e, galėsite dar savo klausimus pateikti ir raštu. Dabar ponas Šani. Pan poseł Szany. Ponas Šarly. E. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu įsivelti į diskusijas, bet mano nuomonė šiuo atveju yra tokia. Viskas yra žalinga iki tam tikro lygio, bet šiaip daug ką galima toleruoti. Komisarė, aš esu vienas iš tų, kurie norėtų gauti daugiau detalių apie kitų metų darbo programą. Kaipgi dirbs komisijos padaliniai, kurie yra jūsų atsakomybėje? Galbūt jūs galėtumėte pristatyti, kokius pokyčius numatote kitais metais, kiek tai yra susijęs su žemės ūkio politika ir taip pat KORG 2.0 deklaracija. Aš suprantu, kad Žemės ūkis visada yra susijęs su tonomis, kilogramais, įvairiais techniniais aspektais. Tačiau aš mėliau kalbėčiau apie žmonės ir pažangiuosius kaimus. Atrodo, kad dabar yra vystoma ta savoka, tai norėčiau sužinoti, kaip jūs įvertinate. Panas Koch. Dėkuoju. Šią savaitę jūs Jūs taryboje diskutavote apie afrikietišką keulių marą. Nuo jo dabar kenčia Lenkija ir kitos Baltijos valstybės. Bet tai aktualu ir kitoms šalėms - Slovakija, Rumunija, Vengrija bei Bulgarija. Taip pat jaučia didžiulį nerimą dėl keulių maro turėjome numarinti kelis tūkstančius keulių klimūdoje, regione, kur auginama daug keulių. Mano šalyje yra daug rytų Balkano keulių. Ir jos dabar bus saugomos pagal europietiškas schemas. Bet mums iš ties kyla didžiulis nerimas dėl tos lygos. Tai yra tiesiog prašymas, tai nėra klausimas. Aš tiesiog noriu paprašyti skirti daugiau finansų tam, kad būtų galima kovoti su šia lyga. Dėkoju, komisarė. Manau, net nereikia sakyti, kokios svarbios bus Brexit dėrybos Airijos Respublikai. Gerai, kad šiandieną turime atstovų iš Airijos Respublikos. Bet e, svarbu pasakyti, kad e, nevienodai yra vertinama situacija. Vieni sako, kad e, yra užtikrinama sėkmė ir kad jei susivienys Airija, tai tuomet e, tie šeši regionai galės e, prisijungti prie ES e, kartu. Bet nespręskite problemos, kurios mes iš vis neprašėme spręsti. Svarbiausia yra kalbėti apie prekių ir asmenų judėjimą. Mums nepatinka komisijos požiūris. Pavyzdžiui, yra sakoma, neskirsiu daugiau nei 30 minučių per savaitę, Brexitas bus nesėkmė be ES Britanija būtų tiesiog politinė nikštukė. Ar jūs nemanote, kad šios darybos bus pagristos neapykanta, tai tarsi vyras ir žmona, kurie skiriasi? Tuo tarpu vaikai, airijos eksportas e, taps aukomis. Ar jūs nemanote, kad reikėtų skirti daugiau nei 30 minučių per savaitę daryboms? Ar jūs skirsite daugiau nei 30 minučių per savaitę daryboms? Juk jūs žinote, kad šie klausimai ten svarbus. Ponas De Castro. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarui, kad atvykote ir dėkuoju už tai, kad jūs dar kartą priminėte, jog šiame komitete gegužės trečiąją dieną patvirtinome omnibus reglamentą be jokių išlygų. Iš tikrųjų, norėčiau pateikti labai paprastą klausimą. Jūs puikiai žinote, kad mes nuveikėme daugiau negu tik aptarinėdami omnibus reglamentą. Mes pateikėme įvairiausių pasiūlymų dėl tolesnės bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Pateikėme įvairiausių svarbiausių klausimų, atkepėdėmėsi į kylančias grėsmės ir mes patobulinome kai kurios pasiūlymus, kurias pateikė komisija. Štai žemės ūkio ministrai, pirmininkaujant Maltai ėmėsi darbų, kurie tiesiog nuvedė mus atgal, o ne į priekį. Norėčiau mm, pasakyti, kad trilogų metu apskritai buvo keičiamas nuomonės ir tiesiog norėčiau paklausti, ar taryba laikysis mūsų pasiūlymų, ar komisija vis dėlto bus priversta pateikti naują teisės aktą, kuris dar šios kadencijos metu turėtų būti įgyvendintas. Ačiū, Garsė. Norėčiau padėkoti komisarui Jau seniai mes laukime, kad būtų pateiktas pasiūlymas dėl maisto produktų grandinės. Gal, galų galę sulaukime šito pasiūlymo, o dabar parlamentas, žinoma, visada laukia pasiūlymo, kad galėtųsi imtis diskusijos. Keista, kad aptariant Brexito e, klausimą apskritai nekalbama apie tai, apie sugražinamas lėšas Junktiniai karalystiai. Tiesiog norėčiau paklausti, koks Brexit poveikis bus bendrai žemės ūkio politikai apskritai. Gerbiamas komisarė, aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs taip pat manote kaip ir aš, kad mūsų bendroji žemės ūkio politika tiesiog turi padėti išsaugoti gamybą įvairiuose sektoriuose, netgi ir mm, nedėkingiausiuose vietovėse. Taigi, manyčiau, kad reikia atkreipti dėmesį ir į tas e, nu, labiausiai nutolusias arba nepalankės ūkininkavimui teritorijas. ekologinis ūkininkavimas turėtų iš, išlikti, jeigu apskritai bus keičiamas tas žemės ūkio gamybos ciklas. Reikėtų atsižvelgti į vietos specifiką ir į tai, kokios mm, medžiagos yra naudojamos komisarė. Ypač iš šiaurės valstybės pasitikė jumis ir norėtume, kad jūs neliktumėte istorijoje tas žmogus, kuris tiesiog sutrikdė ekologinio ūkininkavimo tradiciją šiaurės valstybėse. Noičel. Aš taip pat pateikiau keletą klausimų ir žinoma nėra prasmės tų klausimų kartoti, tačiau kadangi mes jau pradėjome diskusiją, aš norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų. Jūs kalbėjote, kad reikia e, įsisavinti kitas e, rinkas, e, nukreipti savo produkciją į jas, užpildyti savo rinką. Tačiau aš dar kartą norėčiau paklausti jūsų, ar komisija vis dėlto nemano, kad reikėtų įtraukti ir kitus gamintojus į visą šitą ciklą, tačiau kadangi vieni turi e, prekybos e, perviršį, kiti tiesiog nepakankamai dalyvauja prekybos rinkoje. Jūs e, palankiai įvertinote dėrybas dėl omnibus reglamento, tačiau aš vis dėlto norėčiau dar vieno struktūrinio dialogo, kuris reikštų sėkmingai, nuosekliai pereiti prie kitos bendrosios žemės ūkio politikos. Tačiau kita vertus, pokyčiai bendroje žemės ūkio politikoje neturėtų daromi kaip nors uždarai ar tiesiog atveriant kokias nors užpakalinės duris. Ypač jeigu būtų daromi esminiai pakitimai, tai norėčiau paraginti, kad jų nebūtų imamasi už uždarų durų, kadangi labai svarbu turėti omenyje, kad aktyvūs ūkininkai nebūtų eliminuoti iš žemės ūkio politikos veiklos tiesiog staigiai, tiesiog žinoma reikėtų struktūrinio, pamatuoto, ramaus dialogo ir kita vertus reikėtų veikti greitai, tačiau būtinai neeliminuojant suinteresuotų šalių, nesuinteresuojant, neeliminuojant ūkininkų. Na, kyla klausimas, kaip omnibus turėtų padėti spręsti su BŽUP ateitimi susijusias problemas. Ir kitas klausimas. Galbūt vertėtų tam tikras priemonės e, įvertinti gyvendinant bandomuosius e, projektus. Ponas Lano, e, komisarė, nu, norėjau pateikti klausimą dėl Brexit, tačiau apie tai jau pakalbėjome, todėl prie to negryšiu. Vietoj to pateiksiu klausimą apie lyder programą. Tai yra svarbi programa ir aš kaip buvęs regiono vadovas tikrai atidžiai stebiu lyder programą ir noriu, kad ta programa išliktų. Tačiau ją reikia supaprastinti, nes e, yra sunku tą programą įgyveninti ir e, įgyveninimas smarkiai vėluoja. Antras mano klausimas susijęs su cukrumi ir kvotų panaikinimu. Ar nemanote, kad kvotų panaikinimas sukels konfliktą tarp energetikos direktyvos peržiūros ir pirmos kur, kartos bio kūro. Taigi mes esame susirūpinime, ponia Petir taip pat dirba su šiuo klausimu. Ar nereikėtų atsižvelgti į tai, kad sumažės pirmos kartos biokūro gamyba. Bardzo dziękuję, pan poseł Kaputo. Grazie, grazie, prezidentė. Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju, komisarė, kad atvykote į pokalbį su mumis. Nenorėčiau grįžti prie klausimų, kurie jau buvo paminėti. Todėl norėčiau pasiteirauti apie įgyvendinimą, jūsų programų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, Apulijos, Apulijos regione yra kenkėjų, kurie puola augalus. Ir nuostolį sudaro, nuostolį sudaro maždaug vieną milijardų eurų. Todėl norėčiau paklausti, Ar ūkininkai, gamintojai gaus kokią nors e, kompensaciją dėl to, kad jų augalus užpuolė e, mm, patologinė lyga. Tai aš turiu omenyje mūsų alyvmedžius. Santė generalinis direktoratas teigia, kad kovo mėnesį, kad tokios kompensacijos galimybės egzistuoja, tačiau kol kas komisija atrodo nieko nesima arba bent jau nieko nesako, todėl mes norime pasiteirauti, ką būtų galima padaryti, kad e, e, alyvogių augintojams būtų kokia nors kompensacija vis dėlto numatyta. Thank you. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Bendroji žemės ūkio politika turi prisiderinti prie realybės, tačiau finansavimas taip pat kinta. Todėl norėčiau paklausti, kaip remti tas valstybės narės, kurioms kyla problemų, kurios negali naudotis finansinėmis priemonėmis remti mažuosius ūkininkus, kadangi iškyla vis daugiau problemų dėl to, kad nesugeba pateikti savo, įnešti savo indėlio, kadangi neturi pakankamai lėšų įgyvendinti šiuos projektus. Dar norėčiau paklausti štai ko. Junktiniai karalystiai išstojo iš, iš Europos Sąjungos. Ir nebeįnešant indėlių į ES biudžetą, o ta suma yra pakankamai didelė ir jie sumažės ir bendrosios žemės ūkio politikos biudžetas. Todėl norėčiau paklausti, kaip tada bus galima įgyvendinti konvergencijos tikslus, turiuomenyje biudžeto lėšas. Dėkoju, komisarė. Trumpas klausimas dėl ekologinio teisės akto. Kai komisija jį pristatė, aš iš karto išreiškiau būkštavimus. Buvo pagerintas tas teisės aktas, bet vis tiek ekologiniai ūkininkai visoje Europoje uh, nerimauja dėl to, kokia bus ateitis, kaip viskas vyks, kai bus patvirtintas teisės aktas, kuris dabar jau kurį laiką aptariamas. Taip, gegužės 11-ąją Švedijoje vyko kai kas neįtikėtino. Švedijos gamtos apsaugos visuomenės pirmininkai, ekologinės visuomenės, ūkininkų asociacijos ekologinių ūkininkų asociacijos ir taip pat e, Švedijos generalinis sekretorius paskelbė bendrą pranešimą spaudai dėl to, kad jie labai nerimauja dėl ekologinio ūkininkavimo ateities Švedijoje. Švedijoje tai yra e, didžiulė rinka ir ūkininkai gauna tikrai neblogą atlygį, kadangi vartotojai nori mokėti už e, ekologinius produktus. Bet kai kalbame apie vaisius ir daržovės šiaurėje, tai jeigu bus patvirtintas šis teisės aktas, bus sunaikinti visi tie gaminiai. Dabar jau laukime to laiko, kai bus pliusinė temperatūra naktį ir kol kas niekas neauga, kadangi dar yra per šalta. Praėjusią savaitę per dieną iškrito 10 cm sniego ir buvo minus 4. Tai aš noriu sužinoti, kaip Jūs vertinate Švedijos spaudos pranešimą, nes atstovai buvo skirtingi, o jų išreikštas nerimas toks padėkojo. Labai ačiū, dabar panas Dofman. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš norėčiau e, paminėti tas temas, kurios buvo paminėtos ir diskusijoje internetu. Man labai gaila, kad Briuselio konferencija buvo suorganizuota ne tuo metu, kai pasiūlė parlamentas, kadangi tai sutapo ir su Strasbūro savaitė. Pirmiausia, norėčiau pratesti ponios Müller iškeltą problemą e, vėlyvos šalnos. Jos palėtė pakankamai daug ES valstybių narių ir tai yra didelė problema. Norėčiau, kad komisija reikėtų atsižvelgti į šitą aspektą. Be to, Vokietijos federacinėje vyriausybėje yra vis dažniau susidurėme su tuo, kad vilkai grįžta į žemės ūkio regionus ir tiesiog mažas oškų ir avių bandas naikina, kadangi vilkai, vil, jų skaičius didėja, todėl norėčiau paklausti, kaip būtų galima spręsti šitą klausimą, galbūt būtų galima spręsti šitą problemą iš ūkininkų e, interesų požiūrio. Manyčiau, kad kol kas šita situacija yra nekontroliuojama, kadangi viskas yra sutelkiama į gamtos apsaugą. Hoibuš. Ponas Hoibuš. Pone, Pone Hoibuš, komisarė, negalėjau visą laiką būti šioje diskusijoje, turėjau vis nubėgti į plenarnę sesiją ir nežinia, ar mano klausimas buvo pateiktas. Kai jūs kalbėjote apie struktūrinį dialogą, taip pat jūs kalbėjote ir apie žemės ūkio naudmenų žemės e, naudojimą. FISMA. Um äh, FISMA agentūra yra atsakinga už vidaus rinkos äh, reguliavimą ir äh, agentūra ėmėsi šios iniciatyvos, paklausė, pakvietė valstybės narės, paprašė pateikti rekomendacijas, tačiau Agri, pavyzdžiui, šitą susitikimą nieko ne, nedelegavo. Juk žemė yra ūkininkavimo pagrindas ir todėl mes, Žemės ūkio komitetas, negalime e, nieko neveikti, matydami, kaip žemės ūkio dėmenų žemė patenka į kitų rankas. Todėl norėtume paklausti, kaip jūs vertinate mūsų patvirtintą pranešimą dėl žemės ūkio žemės koncentravimo vienose rankose ir kaip jūs mm, manote apie, ką jūs manote apie tarptautinės įtraukos gairias. Juk mes čia kalbame ne tik tai apie žemės ūkį, mes kalbame apie žemę, kurie atitenka holdingo struktūroms ir žemę, kurios mes nebetgausime žemės ūkio gamybai. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter, ook voor die uitspraak van, wij, van mijn familie. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju komisarė, kad atvykote į pokalbį su mumis. Aš pateikiau pakankamai kritiškų klausimų dėl omnibus reglamento. Ir dabar tiesiog aktyvus ūkininkavimas, jo apibrėžimas tampa dar aptakesnis. Ypač jauniems ūkininkams jis kelia problemų, kadangi iškils papildomų sunkumų perimti ūkius Kita vertus, reikėtų pagalvoti apie žemės kainą. Aš dabar norėčiau paklausti štai kokio dalyko. Jūs sakėte, kad jauniems ūkininkams situacija pakankamai sudėtinga, tačiau jūs sakėte, kad šita priemonė tiesiog padės jauniems ūkininkams integruotis. Be to, Jūs atsakėte į klausimą susijusi su priekyba su Brazilija. Ir jūs minėjote, kad Europos bulvių eksportuotojai būtent dėl šio susitarimo patiria sunkumus. Norėčiau paklausti, kokie mūsų santykiai su Brazilija, prekybiniai santykiai su Brazilija ir kaip šitie prekybiniai santykiai paliečia mūsų bulvių rinką. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Prieš porą savaičių komisija e, priėmė pasiūlymą, pagal kurį reikia pratesti 349 ES veikimo sutarties straipsnio veikimą, kad tai apimtų ir nuotoliausius regionus, ne tik posį programą. Tai aš norėčiau e, sužinoti, Ar nereikėtų iš anksto įvertinti labiausiai nutolusių regionų e, prekybos sustarimus ir taip pat ar nereikėtų nukrypti leidžiančios nuostatos tiems e, nuotoliausiams regionams, tarkime, kai yra kažkokių rinkos krizių. Komisija yra numačiusi paramos e, priemonės ir gal valstybės narės galėtų geriau pasinaudoti tomis priemonėmis, kad padėtų nutoliausiams regionams. Ačiū. Norėčiau pateikti tru, tris trumpus klausimus dėl žemės ūkio koncentravimo. Iš tikrųjų negerai, jeigu dalyvauja tokia diskusija tik tai penkias valstybės, todėl norėčiau uh, paprašyti komisaro, kad jisai užtikrintų, kad tokiuose formuose, diskusinėse formuose dalyvautų visų 28 valstybių atstovai. Kitas klausimas. Iš tikrųjų, e, aptarnėdami omnibus reglamentą ir procedūras, mes pateikėme labai įdomių pasiūlymų, vertingų pasiūlymų. Norėjome, kad e, po 20 metų dar galiotų uh, E, šitos nuostatos, kad mes galėtume pasirenkti išsamei kitam reformos etapui dėl deleguotų teisės aktų. Vokietijos radijo žiniuose šiandien ryte girdėjau, kad ir toliau labai daug naikinama tropinių miškų, kadangi nepakankamai yra e, baltyminių augalų užauginama ir todėl yra ketinama toliau sodinti soją. Kitas, kita vertus, cheminės medžiagos, kurios yra naudojamos, kaip apriboti jų naudojimą. Ir ketvirtas klausimas - pirmosios kartos biodegalai. Iš tikrųjų, nereikėtų padaryti kaltais dėl visko biodegalų, pirmosios kategorijos arba kartos biodegalų. Būtų. Tak, pan pošau būda. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už tai, kad atvyko. Aš norėčiau papasakoti apie savo praėjusios savaitės vizitą po Briuselį. Kai turiu laiko, aš einu ir kalbuosiu su ūkininkais aplink Briuselį. Labai svarbu tai daryti. Mes atvykstame į ūkinę pranešę neperspėja. Aš mačiau ūkį, kuris išsilaikė rinkoje, kadangi galėjo pagal savo sistemą pardavinėti savo produkciją, turėjo savo vartotojus ir savo parduotuvę. Bet 250 hektarų aplink ūkį buvo parduodami, kadangi tie kiti ūkininkai nesugebėjo susidoroti su rinkos iššūkiais. Po to aš aplankiau dar vieną ūkį, kur dirbo du jauni ūkininkai, tai buvo pieno ūkis. Vienas iš tų ūkininkų man pasakė, kad jis per 12 metų tik du kartus atostogavo. Jaunas ūkininkas ir tik dvi atostogos per 12 metų. O jo brolis atvarko ūkio biurokratiją. Jie turi 280 gyvulių, bet sunku man net suvokti tą situaciją, kai tiek dėmesio reikia skirti biurokratijai. Rumunijoje, pavyzdžiui, ūkininkas turi užpildyti 45 puslapius formų tam, kad gautų ES subsidijas. Kalbant apie subsidijas skirtas kiaulienai ir jautienai, Tai aštuonerių metų prireikė nutraukiamas kalbėtojas. Much, sir, Ačiū komisijos nariai. Aš noriu pakalbėti apie kiaušinius iš laisvai vaikštančių vištų. Neseniai buvo lygos protrukis ir po E, to labai nukentėjo tos e, fermos. Po e, paukščių gripo mes kalbėjome apie tai, kad reikia keisti teisės, aktu, teisės aktus. Taip, ne, iš anksto mes sureagavome, nedaug ką buvo galima padaryti, bet dabar jau po protrukio labai svarbu yra užkirsti kelią tokiai situacijai. Kaip išvengti kito galimo protrukio, koks galėtų būti sprendimas. Be to, galima ieškoti bendra finansavimo galimybių, kad būtų padengti tų ūkininkų nuostoliai. Aš noriu sužinoti, kokie yra reikalavimai. Niderlanduose, pavyzdžiui, ūkininkai patys norėtų surinkti lėšų. Ir tada jie galėtų organizuoti bendrą finansavimą su ES fondais. Dėkoju. Pone Petir. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, dėkoju, kad kovo mėnesį lankėtės Zagrebe, kur buvo skelbiamas geriausias Kroatijos ūkininkas. Aš pati buvau to projekto ambasadorė. Labai džiugu matyti, kad mūsų jauni ūkininkai kuria tokius naujoviškus ir tvarius projektus. Visgi, Tūkstančiai žmonių palieka Kroatiją iškodami naujo darbo. Praėjusiais metais 80 tūkstančių žmonių išvyko iš Kroatijos. Jie dirba kitose valstybėse narėse, dirba e, žemos kvalifikacijos darbus, nors turi universitetinį išsilavinimą. Tuose regionuose, iš kurių jie išvyksta, atsiranda naujas žemės ūkio potencialas bet bėda ta, kad žemės ūkis netrodo pakankamai patrauklus. Negana to, Žmonės bijo, kad net jei imsis žemės ūkio dėl nesažiningos priekybos praktikos negalės parduoti savo gaminių. Kroatija dabar priima teisės aktą skirtą kovai su nesažininga praktiką, tačiau aš nemanau, kad to pakaks. Todėl aš norėčiau sužinoti, ar planuojate kokias nors specialias priemonės, kad jaunimas liktų tose vietovėse. Dėkoju. O panusek. Ačiū pirmininkė. Komisarė Hauganai. Aš nekritikuosiu jūsų, taip pat ir kaip nors žudikiškai nesišypsosiu, Tačiau vis dėlto manyčiau, kad dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos reikėtų pateikti konkretesnių e, pasiūlymų, kad būtų išsaugota gamyba, kad būtų siekiama klimato kaitos tikslų ir taip pat, kad būtų išsaugota aplinka. Kai kalbame apie pieno ir e, mėsos produktų gamybą, turime galvoti apie tai, kaip sumažinti CO2 taršalus. Tačiau norėčiau jūsų paklausti štai ko. Jūs kalbate apie konkurencingumą, konkurencingumą ir dar kartą konkurencingumą, tačiau mes susidurime su perprodukcija, tiesiog žlugdome mažus ūkininkus, uh, gamyba žemės ūkija tampa intensyvesnė, todėl mano manimų tendencijos yra visiškai nepalankios. Šitas modelis veikia ir ne ES valstybės. Ten mes žlugdome vietos rinkas, turiu omenyje ir vakų, vakarų Afrikos valstybės, ir kaiminės valstybės. Todėl Jeigu kalbame apie konkurencingumo didinimą, tai turime suvokti, kad visa tai naikina bio įvairovę, e, žlugdo rinkas ir norėčiau paklausti, ar komisarė turite kokią nors nuomonę mano iškeltais klausimais. Thank you, uh, chair, and... Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Man patinka struktūrinis dialogas, bet labai gaila, kad tam skirtas pirmadienio vakaras, nes biuro nariai sustinka pirmadienio vakarą, todėl atsiprašau komiteto, kad nedalyvavau, bet asistentas man pranešė tai, apie ką buvo diskutuojama. Buvo kalbama ir apie maisto tiekimo grandinę, aš skatinu komisiją ir toliau dirbti šioje srityje. Toliau, dėl jūsų pastabų susijusių su Brexitu. Taip, airija bus labiausiai paveikta Bet jei airijos pramonė susiduria, jautienos pramonė susiduria su problemomis, na tai bus paveikta visa ES rinka. Mišel Barnie vizitas e, prie e, sienos yra svarbus, reikia ieškoti sprendimų, mums reikia matyti daugiau tokių padrasinančių veiksmų. Dėl bžūp. Daug yra kalbama apie ekologinės svarbos vietovės bet man kelia didelį nerimą e, javų diversifikavimas. Komisija sakė, kad tai neturėtų būti rotacija, kadangi to negalės patikrinti. Tai aš norėčiau sužinoti, ar jūs rimtai vertinate e, pasėlių diversifikavimo pasiekmes. Nes ūkininkas turės sudinti tam tikrą pasėlį ir tai neapsimokės, bet jis tiesiog turės laikytis taisyklių. Bendrai dėl maisto tiekimo grandinės. Ar jūs ketinate pateikti atskirą iniciatyvą, ar tai bus bendros bžūp reformos dalis, kurios mes laukiame ateityje? Dėkuoju. Proszę Państwa, dziękuję za pytania. Ponios ir ponai, ačiū už klausimus. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui kad jis atsakytų į klausimus. Taigi žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Tikiuosi atsakysiu į visus klausimus. Atleiskite, jeigu nepadarysiu to, bet pasistengsiu. Pone Sanje, tikrai galiu pasakyti, kad uh, 2018 metų darbo programoje tikrai bus daug kalbama apie BŽUP modernizavimą ir supaprastinimą ir apie maisto grandinę. Ir dar dabar visiems atsakysiu, kurie kalbėjo apie maisto grandinę. Mes dabar turime tenkinti geresnio reglamentavimo reikalavimus, turime imtis tam tikrų veiksmų, kurių anksčiau gal neturėjome imtis Ir dabar glaudžiai bendradarbiaujame su ponia Bienkovska ir ponia Vestager. Mm, tikrai žinau, kad e, omnibus yra tam tikrų pakeitimų. Galbūt e, jais pavyks sure, sureguliuoti tam tikrus klausimus ir aš tikrai netmetu ne vienos procedūros, jeigu tik ji mums padeda pasiekti geriausių rezultatų ūkininkams. Jeigu bus pakeitimų omnibuse, kuriems pritars komisija, parlamentas, tai gerai. E, žinoma, Taip pat turėsime pasiūlymų ir dėl e, maisto ir sąžiningos priekybos po 2010 metų. Dėl afrikinio keulių maro. E, ponas Andriukaitis tikrai temptai dirbo. E, tiems, kuriems teko skersti gyvulius, kad padėtų išnaikinti lygą, buvo išmokėtos nemažos sumos. Jūs žinote, kad paveiktiems regionams skiriame daug dėmesio. Ir tikrai pastaruoju metu ši lyga plito mažiau, bet tai buvo tik pastaruoju metu. Mes tikrai suprantame, kad keuliena yra labai svarbus prekybos produktas ir neseniai mes sulaukėme didelės sėkmės Kinijoje. Ir tikrai eksportuodami keulieną į Kiniją mes nenorime, kad lyga taptų nekontroliuojama, kad ji per daug išplistų Lenkijoje, Baltijos šalise ir kitur. Kalbant apie didesnės pinigų sumas, ne, mes daugiau pinigų neturime. Turime naudoti turimais ištekliais per kaimo plėtros priemonės. Manau, jau panaudojame visas galimybės, kad žmonės gautų tos pinigus. Mes pakeitėme tam tikras taisyklės, kad padėtume ūkininkams. Na, tikiuosi, kad Brexit klausimus aš spręsiu vadovaudamasis faktais, o ne emocijomis. Aš tikrai daug apie tai kalbu ir turbūt įsivaizduojate, kiek e, su manimi kalbasi žmonių. Ir žinom, aš suprantu, kad šis procesas nuvilia, kadangi dėrybos dar neprasidėjo. O darbo tvarkė manau, yra gana nebloga. Šis parlamentas ir kitos institucijos pripažįsta, kad Airijoje susiklostė ypatingos aplinkybės, kurių nėra kitur. Yra, ta sala yra padalinta, jos šiaurė, pietus, rytus, vakarus sieja glaudus priekybos ryšiai. ES visada rėmė taikos procesą ir didžiojo penktadienio susitarimus. Uh, Ir balandžio 29 dieną tarybos paskelbtose gairėse mes matome aiškę darbo tvarkę e, susijusią su ir su Airija. Taigi yra finansiniai dalykai, taip pat piliečių teisės, e, reikės e, aiškumo kaip bus su piliečių teisėmis ir laisvų judėjimų. Ir dar vienas dalykas - sienos. Čia turiu galvoje ne tik Airiją, bet Kiprą ir, žinoma, Ispaniją ir Gibraltarą. Tikrai mes neužmiksime ant laurų, tačiau kol kas mes galime tik išklausyti pastabų ir pasiūlymų, o dėrybos dėja dar neprasidėjo ir, žinoma, aš jūs informuosiu, kai bus kažkokių įvykių. Pone De Castro, E, taryba dar turėtų pateikti savo poziciją dėl omnibus. Kol mes negalime daryti jokių išvadų apie tai, ką galvoja taryba. Aš tikiuosi, kad e, pirmininkaujantį Maltą artimiausių metų pasieks rezultatą ir suformuos tarybos poziciją. Aš puikiai žinau, kad parlamentas yra pasirengęs, puikiai žinau, ką pasiekėte jūs ir ponas Des. Komisija taip pat yra pasirengusi. Toliau e, buvo kalbama apie lyder ir kaimo plėtrą. Taip, turime supaprastinti kaimo plėtros programas, kad priemonės, kad būtų galima įgyventyti daugiau priemonių ir tai daryti greičiau. Ir mes pateiksime pasiūlymų, kaip, pavyzdžiui, supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras kaimo plėtros programuose. Keletas kalbėtojų teiravosi apie biokų degalus, biokūrą. E, komisaras Kanietė yra pateikęs pasiūlymų dėl energetikos ir biokūro. 2022 metų tikslas iš pradžių buvo 7 procentai. Tačiau rezultatas yra 4,1 e, e, pirmosios kartos biokūro panaudojimas. 4,1 procento pirmosios kartos biokūro panaudojimo. Taigi naudojimas yra 4,1, pasiūlymas yra patiktas dar 3,8, bet 7 procentų mes taip ir nepasiekėme ir niekada nepasieksime, nes e, vystosi technologijos. Bet aš sutinku, kad negalima dabar visiškai atsisakyti pirmos kartos biokūro, nes yra padaryta daug investicijų ir tai būtų labai nesažininga ir žmonių atžvilgių ir politinė prasme e, turi būti numatyti tam tikri prieinamieji etapai ir būtent apie tai dabar galvoja komisaras Kanietė, galvodamas apie 2030 metus. E, bičiuliui ponui Kaputo E, pasakysiu, kad e, visi klausimai susijęs su psilela yra e, pono Andriukaičio sritis. Aš žinau, kad tai yra labai jautrus klausimas ir pietų Atpulijoje ir taip pat apskritai pietų Italijoje. Žinau, kad pastaruoju metu tai truputį skverbėsi ir iš šiaurę ir tai kelia susirūpinimą. Tačiau aš nes, neturiu apie tai visos informacijos tą informaciją rytoj pateiks ponas Andriukaitis. Toliau dėl priemonių mažiems ūkininkams. Tačiau reiktų pasakyti, kad ne visos valstybės narės ir ne visi regionai naudoja paramą mažiems ūkininkams. Aš, žinoma, tikrai pasisakyčiau už tai, kad parama būtų nukreipta į mažus ir vidutinio dydžio ūkius. Ir reikėtų ypač daug dėmesio jiems skirti formuojant naują biudžetą. Kalbant apie būsimą kofinansavimą ir konvergenciją, na, tai yra daugiametės finansinės programos dalykai. Aš dabar iš šios klausimus negaliu atsakyti, nežinau, koks bus biudžetas. Kai jau turėsime informacijos apie biudžetą, tikiuosi, kad galėsime ginti savo pozicijas ir kovoti už gerai finansuojamą BŽUP. Ekologinė produkcija. 95 procentai klausimų jau yra išspręsti. Ponas Hausling gali tai patvirtinti. Žinoma, dar liko, dar liko 4 ar 5 klausimai, kuriuos minėjo bičiuliai iš Suomijos ir Švedijos. Bet jūs turbūt nesitikite, kad aš dėrėsios e, išleisdamas pranešimus spaudai. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad mes tikrai suprantame jūsų iškeltas problemas susijusias su šiltnamiais Tos problemos man yra gerai žinomos, jos yra gerai žinomos ir ponui Hausling. Tikiuosi, kad mums pavyks bendradarbiaujant rasti gerą sprendimą. Aš suprantu, kad tai yra jautris rytis, delikati sritis ir aš tikrai dabar nenoriu užbėgti už akių kitam trilogui, kuris vyks gegužės 24 dieną. Pone Hauslingai, jūs turbūt galėsite dalyvauti Liepos 7 dieną, kiek suprantu, tai yra penktadienis ir Mm, tą dieną parlamentas neposėdžiauja. Taigi tikiuosi jūs, jeigu būsite Bruselėje pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, tai ateisite ir penktadienį. Bet, na, organizuojant tokį renginį kyla praktinių problemų, reikia rasti uh, E, apgyvendinimą 500 žmonių, taip pat užtikrinti vertimą. Mes tikrai pasistengėme visko pasirūpinti ir pirmininkas mus patvirtino, kad viskas yra gerai. Ir esu tikras, kad Europos parlamentas ir ypač šis komitetas bus atstovaujamas ir pateiks tvirtų argumentų. Toliau nesupratau kito klausimo, gal galėsime e, pasikalbėti po, po šito posėdžio, gal, nes nenoriu dabar atsakinėti į klausimą, kurio nesupratau. Toliau aktyv, aktyvus ūkininkai. Omnibus reglamente komisijos pasiūlyme mes numatome galimybę regionams ir valstybėms narėms pačioms apsispręsti dėl aktyvaus ūkininko apibriešties. Mums nepavykto ko pasiekti vienbalsiškumo, balsiškumo na, ne, nebuvo visi patenkinti rezultatu, buvo kalbama apie neigiamą sąrašą, o neteigiamą sąrašą. Na, vadovaukime subsidiarumo principų ir leiskime valstybėms narėms pačioms apsispręsti dėl apibriešties. Toliau dėl antidempingo ir Brazilijos nežinojau šios informacijos, jūs galbūt esate šios ir tie specialistas. E, aš tikrai e, esu pasirengęs išklausyti papildomos informacijos. Toliau dėl jaunų ūkininkų. Visi, kas aš kalbėdamas čia ir kitur, kalbėjau apie kartų atsinaujinimą. Aš sakiau, kad reikėtų paskatų jaunimui likti žemės ūkija, bet čia aš kalbu ne tik apie žmonės dirbančius žemės ūkija, bet apie žmonės dirbančius žemės ūkio versle. E, taigi reikia inovacijų, reikia lengvatinių paskolų ir kitų paskatų, kad būtų kuriamos vietos, darbo vietos jaunimui. Ir aš taip pat jau kalbėjau apie nesažiningą priekybos praktiką. Mes pasimokysime iš Kroatijos patirties. Pone Ek, na, manau, kad jūsų akiniai tikrai geri, bet tikrai ne, nevertam šaudyti į mane. Aš visiškai pritariu tam, ką sakėte. Po 2013 metų reformos buvo pasiektas Paryžiaus susitarimas, susitarta dėl tvaraus vystimosi tikslų ir tikrai neturime vien pasiekti šių susitarimų ir po to nieko nedaryti. Mes norime pažangos. Ir čia atsakysiu ir į ponios Nokia klausimą. Mums reikia pažangos prekybos srityje. Ir iš tikrųjų nėra jokio dempingo Afrikoje. Man atrodo, kad žiniasklaida yra lik apsėsta šio dalyko. Mes priimame be daug prekių, be muitų, be tarifų iš AKR šalių. Taip pat e, pasiekėme susitarimą Nairobije e, jis įsigaliojo 2016 m. sausio 1 dieną. Aš manau, kad e, vis dėlto tuos dalykus, kuriuos minėjote, reikėtų vertinti pozityviau. Ir busimoje BŽUP politikoje tai dar labiau suspindės. Ir tikrai yra nepriimtina, kad iškraipome uh, rinkas Malyje ar kitur. Ten kartais kainos yra nustatomos nacionaliniais tikslais, kad ūkininkai galėtų išgyventi. E, poniai Maginės, pasakysiu, kad tikrai e, ketinu iki metų pabaigos atlikti visapusišką ekologiškumo skatinimo vertinimą ir mes tikrai įtrauksime visas iniciatyvas, kurios padės mums spręsti sėjomainos ir pasėlių įvairinimo klausimus. E, taigi diversifikavimas, daugiametės ganyklos, visi šie dalykai yra svarbus, bet daug kas priklauso nuo to, kokioje valstybėje narėje esate, kaip vertinate klimato kaitos tikslų įgyvendinimą. Čia gali prireikti sunkių sprendimų, bet prieš tai reikėtų įvertinti uh, E, kas nuveikta ekologiškumo srityje iki šiol. Ir jau anksčiau sakiau, kad e, maisto grandiniai omnibus yra skirtas, skirta atskira dalis. Toliau dėl posėjai mes tikrai neketiname atnaujinti diskusijų, tačiau jau dabar moduliuojame programas posėjai regionams, numatome papildomą paramą iš kaimo plėtros programų. Ir turiu pasakyti, kad kartais regionai nepasinaudoja lankstumo galimybėmis, kurias turim. Ir jeigu koks nors posėjai regionas, pavyzdžiui, Azorai nori uh, norės pakeisti savo programą, tai gali tai padaryti. Yra numatyta galimybė tris kartus per metus keisti programą. Manau, kad tokio lankstumo pakanka. Na, gal jūs su manimi nesutinkate. Ponas Jar sakė, kad turime tik penkias valstybės narės, kurios pateikė atsakymų dėl BŽUP. Ne, mes ats, iš tikrųjų atsakymų gavome iš visų 28 valstybių narių. Iš daug e, atsakymų buvo iš Vokietijos. E, pasisakė ir ūkininkai, ir nevyriausybinės organizacijos. Vokietija buvo labai aktyvi. Iš tikrųjų daugiausia atsakymų buvo iš Vokietijos. Toliau kitas dalykas - baltyminių augalų tiekėjų trūko ES visą laiką, mes nesame konkurencingai palyginti su e, JAV kitomis šalimis. Na, pastaruoju metu baltyminių augalų auginimas šiek tiek padidėjo ES, tačiau tai padidėjo ir importas. E, jeigu Vokietija nori skatinti ūkininkus naudoti baltyminius augalus, tai jiems gali būti tiekiama parama. Žinoma, tai reikėtų daryti ne, ekolog... ne ekologinės svarbos vietovėse, e, bet bioįvairovė yra svarbi. 30 e, procentų biudžeto yra skiriama ekologiškumo skatinimui. Mes turime laikytis savo įsipareigojimų ir jūs čia turite daug galimybių. Pone Bruder, supaprastinimas yra mūsų prioritetas. Ir aš žinau, kad yra ūkininkų, kurie yra susierzinę dėl sudėtingų taisyklių. Bet aš bandau spręsti šią problemą. Žinoma, per vieną naktį nepavyks visko padaryti, nes reikia keisti bazinius teisės aktus. Liepos mėnesį ketinu pateikti pasiūlymų paketą kontrolės rytyje. Jis parodys, kokį vaidmenį gali atlikti technologijos. Ir manau, kad galėsime išvengti nereikalingų nebūtinų apsilankimų pas ūkininkus, pasinaudodami technologijomis. E, pareigūnai galės iš anksto patikrinti ūkininkų prašymus, pažiūrėti, ar viskas juose gerai. Ir taip pat tikimės, kad technologijos padės ūkininkams pateikti prašymus be klaidų ir ūkininkai žinos, kad tikrai pinigai jos pasieks. Jūs minėjote ūkininkus Rumunijoje, suprantu, kad e, visa tai reikalauja daug e, darbo. Mm, toliau dėl laisvai vaikštančių vištų kiaušinių mes peržiūrime jų priekybos standartus dar turime, bet aš dar turiu pasitikslinti kai ką dėl paramos šiems ūkininkams. Toliau ponė Garcija sakė, kad ją nustebino BŽUP modernizavimo grafikas, tačiau mes turime tęsti savo darbą, net ir žinodami, kad kol kas neišspręsime biudžeto problemų. Mes turime parengti komunikatą, e, neužbėgdami už akių biudžetui. Na, o biudžeto klausimus mums teks spręsti artimiausius porą metų. Matau, manau, kad atsakiau poniai Nauken dėl priekybos. Žinoma, kyla iššūkių susijusių su apsirūpinimu maistu. E, gyventojų skaičius didėja ir mes turime galvoti, kaip tvariai apsirūpinti maistu ir taip pat e, kaip E, dirbti aplinkos labui. Ir teisėkūros institucijos turės atitinkamai čia prisitaikyti. Ačiū pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau į klausimus išskyrus e, vieną, kurį minėjau. Ale jeśli ktoś z pani panów posłów. Ačiū. Jei kas nors iš jūsų norite gauti daugiau informacijos, duokite man ženklą, praneškite ir mes tada paprašysime, kad į klausimą būtų atsakyta raštu. Taigi, dabar dėl konsultacijų. Konsultacijos dar nebaigtos, šis procesas tęsiasi ir vyksta keliais etapais. Ir dabar mes esame pasiekę vieną iš etapų. E, mes, žinoma, susidurėme su daugeliu problemų, apie, apie jas dažnai kalbame, bet yra ir kita problema, tai yra BŽUP ateitis. Tai susijęs su visa ES. Mes apie tai kalbame, kalbame apie ES ateitį, turime baltąją knygą, Brexit klausimą. Yra daugybė aspektų ir daugybė problemų. Ūkininkai taip pat kelia daugybę klausimų. Ir e, mūsų ūkininkams rūpi ne tik jų pačių interesai, bet ir bendroji politika, nes mes visi žinome, kad bendroji politika e, veikia ir juos. kadangi jiems taikoma bendroji žemės ūkio politika. Taigi tiek norėjau pasakyti aš. Norėčiau dabar padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ir dabar galėsime pereiti prie kito punkto. Bet, žinoma, labai apsidžiaugtume, jeigu e, komisaras pasiklausytų mūsų diskusijos ir kitų klausimų, Ponas Hausling dabar pristatys e, savo pranešimą. Ja, Labai gaila, kad komisaras nebeturi laiko. Aš kalbėsiu trumpai ir aiškiau. Pirmininkė Jūs dalyvavote praėjusio trilogo bent jau pradžioje ir paskutinėme ir prieš paskutinėme trilogija išaiškėjo, kad mums pavyks susitarti, tačiau jūs puikiai supratote, kad labai sunku buvo išspręsti tuos smulkius klausimus ir rasti kompromisinį variantą diskutuojant su taryba. Dar liko vienas vienintelis trilogas ir mes esame ryštingai nusiteikę. Ir tikimės, kad mūsų siūlymams bus pritarta. Žinoma, dar reikia nuveikti nemažai darbo. Aš paminėsiu keturias temas, kurios ir toliau aptarnėjimos trilogė. Pirma, tai mes parlamentas norėtume, kad būtų labai aiškiai reglamentuotas ekologiškų sėklų klausimas, kad sėklos būtų tinkamai pristatomos į rinką ir kad tai būtų heterogeninė medžiaga. Šiuo laiku, šiuo metu jos patekimas į rinką yra pakankamai sudėtingas. Komisija nenori padaryti jokių išimčių ekologijos e, sektoriui, tačiau kita vertus aš manyčiau, kad vis dėlto reikės e, įkurti duomenų banką ir tuomet šitos sėklos e, galų galiausiai pateks į rinką. Mes darybiniams partneriams pateikėme savo pasiūlymus ir tikimės, kad vis dėlto pavyks pasiekti mums priimtino rezultato. Parlamentui tai esminis e, aspektas darybose. Antras klausimas dėl datos. Bent jau sėklų srityje mūsų manimo reikėtų valstybėse narėse sukurti duomenų banką, kuriame atsispindėtų duomenys apie visus gamintojus, tačiau kita vertus nežinia, kada pasibaigs e, galioti, nu, pabaig, galioti nuostatos dėl išimčių. Anksčiau komisija minėjo 21 metų laikotarpį, tačiau mes puikiai suprantame, kas dirbame ekologinės politikos e, žemintpysės ekologinio ūkininkavimo srityje, kad šita data yra nereali ir galbūt reikės pasirinkti savi, e, principą, pagal kurį valstybės pačios galės laisvai apsispręsti. Be to, Kolegos jau kalbėjo apie gamybą susijęsią su žemės, naudmenų e, žemė ir taip pat gamybą šiltnamiuose. Komisija nenumatė savo pasiūlyme jokių išimčių, tiesiog vadovaujamasi ekologinės žemdirbystės principų be jokių išlygų. Komisijos pasiūlyme yra numatytos išmintys tik tai šiaurės regiono valstybėms, kurios turi tam tikro dydžio šiltnamių. Penkios šiaurės Europos valstybės dėl klimato sąlygų gali naudotis tokia išimtimi, tačiau nežinia, ar ta išimtis bus pritaikyta ir valstybėms labiau į pietus Tačiau kita vertus mes negalime ES numatyti išimties, kuri nebepaklūsta taisykliai. Pavyzdžiui, e, Vokietijos pietinėse ir šiaurinėse žemėse skirtumų yra, tačiau jokios klimato zonos e, ribos nubrėžti negalima. Taigi ir iš šiaurės Vokietijos federacinių žemių atstovų mes gauname tam tikrų e, nuogastavimų. E, kita vertus, tiesiog e, numatytos išimtis tik tai regionams prie poliarinio rato Tačiau kita vertus Baltijos valstybės Švedija ir Danija tik tai galbūt galės pasinaudoti šitą išlygą, tačiau e, turės e, sumažinti savo gamybą. Yra numatytas 80 e, procentų atskaitos taškas. Dar viena tema - tai yra pesticidų ribinės vertės. Parlamentas ir taryba kol kas laikosi vieningos nuomonės, kad šitos ribos nereikėtų taikyti. Mums yra nepriimtina. Tačiau trys ES valstybės laikosi šios ribos ir dabar, ko gero, pasieksime kompromisą, susitardami, kad kol kas nieko nekeisime, tol, kol komisija nepateiks savo uh, ataskaitos apie susitarę situaciją įvertindama taršą ir taršos e, priežastis. Dabar mes derimės dėl to, ar 22 metais, kaip siūlo parlamentas, ar 25 metais, kaip siūlo taryba, reikėtų parengti šitą ataskaitą ir tada komisija galėtų pateikti savo sprendimą, o mes, parlamentas, norėtume, kad būtų išsaugotas status quo ir kad niekas nebūtų keičiama. Ar mums tai pavyks? Parodys būsimos darybos. Taigi aš paminėjau keturias temas, kurios diskutuojamos, aptarnėjimos visos kartu. Mes bandome įsiklausyti vieni į vieni kitų argumentus ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Komisija sako, kad susidarėme dėl 95 procentų, mes manome, kad 90 procentų klausimų išsprendėme ir susitarėme, tačiau mes dar turime tokių temų, kurios nėra iki galo iš, išgvildentos, pavyzdžiui, maisto vaikams pasiūlymo nuostatos mums yra kol kas nepriimtinos ir pagal dabartinį pasiūlymą vaikų maistas negalėtų būti gaminamas e, ekologiniais pagrindais vadovaujantis. Taigi mes norėtume, kad šito sektoriaus gamybos mes neturėtume riboti. Ir galiausiai mes turėtume susitarti šiuo klausimu ir kita vertus e, nepakenkti visam žemės ūkio gamybos sektoriui. Yra pakankamai daug dar aptartinų trilogio klausimų, manau, kad viskas yra įmanoma ir aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Kolegos dirbantys mūsų komandoje turėtų patys apsispręsti, ar to, ko mes pasiekėme, pakanka kompromisui arba ne. Tiesiog darybos kol kas dar turėtų būti tęsiamos. Bardzo dziękuję. Ačiū. manau, kad dabar tavęs laukia labai įtemptas darbas. Man susidaro įspūdis, kad pirmininkaujantį valstybę tik trauko pečiais, e, šypsosi ir sako, kad ne, mes neturime kompetencijos. Mes puikiai žinome, kad e, pirmininkaujantį valstybę čia negali nieko aukoti. Na, tavęs laukia didelis darbas, bet aš nesu nusiteikęs optimistiškai. Bet gegužės 22 dieną per susitikimą kelsiu šį klausimą ir jeigu mes negausime mm, aiškaus signalo iš savo hierarchijos, tai teks pasakyti, kad neturime veiksmų laisvės, neturime čia lankstumo. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Martinas Hoislingas informavo, kokia situacija aptariant įvairius klausimus. Aš taip pat manau, kad komisaras kalbėdamas buvo per daug optimistas. Jisai kalbėjo kad maždaug 95 procentai temų yra aptarta ir klausimai išspręsti. Mes kalbame apie 98 procentus, taigi mūsų manimų dar lieka pakankamai daug darbo nuveikti. Ir pirmininkas užbėgo man už akių, pas, už akių pasakydamas, kad labai sunku patekus į akligatvį, pavyzdžiui, praėjusiais metais pirmininkaujant e, anai valstybei nariai, dabar e, negalime pirmininkaujant kitai valstybei grįžti prie procedūrinių klausimų. Tiesiog vasario mėnesį situacija buvo pristatyta kaip nekintama. Aš supratau savo ankstesnėme gyvenime, kad darybose niekas nėra sustingę, tiesiog reikia dėrėti, žengti į priekį. Ir žinoma, suprantama, kad prireikė keletos savaičių, kol buvo aiškiai suformuotas klausimas, ką jūs darote, kodėl nepasistumėjote darybose pastarosiomis savaitėmis vis dėlto matau, kad pasistumėta į priekį ir todėl gegužės 31-osios e, trilogas atrodo pakankamai optimistiškai. Aš manyčiau, kad mm, atskira pesticidų vertė iš tikrųjų yra klausimas, esminis klausimas, tačiau ir jis, manau, gali būti išspręstas, todėl aš su santuriu optimizmu žvelgiu į sekantį trilogą ir tikiuosi, kad rezultatai bus geri. Ponas Andriu. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Martinui Hausling už e, atliktą sudėtingą darbą. Per pastarąjį trilogą matėme, kaip e, e, buvo vis dėlto pažengta pirmin dėrybose ir čia noriu padėkoti Martinui Hauslingui, nes jis iš pat pradžių labai aktyviai gynė parlamento mandatą. Ir mums reikia ir partnerių ir turiu pasakyti, kad vis dėlto ankstesnių pirmininkavimo laikotarpių, pirmininkaujant Slovakijai, mes žengėme atgal ir dabar reikia e, atgauti, e, susigražinti pažangą. E, mes turime gana solidų dosie dėl e, sėklų ir komisija, komisijos e, e, Sanko generalinis direktoratas dabar nori iš esmės pakeisti poziciją ir iš tikrųjų nepriimtina, kad prieš pas, paskutinį trilogą m, turime visiškai priešingą komisijos poziciją tokiu svarbiu klausimu kaip sėklos. Ir jeigu mes norime dalyvauti tinkamai trilogija. Turime aiškiai pasakyti, kad negalime grįžti atgal. Mes žinome, kad ekologiškos gamybos sektorius yra labai svarbus, šis sektorius laukia šio dosie ir dėl sieklų mes negalime grįžti atgal. Mes turime laikyti savo pozicijos ir reikia siekti, kad heterogeniškos medžiagos būtų prieinamos e, asmenims, kurie nori jas naudoti. Bio įvairovės klausimas, žinoma, nėra paprastas, bet kaip ir aš, kaip ir jūs, taip ir aš turiu vilties, kad mums e, pavyks e, kažko pasiekti, tačiau reikia daugelį klausimų išspręsti dar prieš paskutinį trilogą. Kiitoksia, <clears throat> puheenjohtaja. Dėkoju. Pane Hoslė. Praėjusią savaitę aš susitikau su uh, Suomijos šiltnamio ekologiniais ūkininkais Briuselėje ir jie sakė, kad jų investicijos yra užšaldytos dėl įvairiausių pribojimų. Svarbu yra neblokuoti žemės ūkio, daryti taip, kad jo užsimti būtų vis lengviau. Tai aš tikiuosi, kad mes parlamente susitarsime. Gerai, kad yra ieškoma sprendimų šiaurės šalims. Mes kalbame apie 80 procentų vietos produkciją, bet svarbu yra kovoti su monopoliais. Tikiu, kad rasime tinkamą formuluotę tekstą, Jei tikrai yra valia išlaikyti ekologinę produkciją, tai manau, kad pasieksime tų rezultatų. Svarbu, kad ekologiniai ūkininkai sugebėtų išgyventi. Suomijoje yra daug smėlingo dirbožėmio. Yra ir kitų dirbožėmio, kurie gali būti tinkami tiems šiltnamiams. Tad 80 procentų reikalavimas yra tikrai milžiniškas. Dėl mažų lysių tai nėra nurodoma, kokia turėtų būti žemėjuose. Nes dabar yra nurodoma, kad mažuose induose galima auginti bet kokiame dirbošėmėje. Tai aš prašau elgtis logiškai ir atsakingai. Nepribokite šio ekologinio ūkininkavimo. Tai esminis klausimas, mums tai yra raudonoji linija. Žalieji Europoje ir visi kiti nori išlaikyti ekologinį ūkininkavimą ir šiltnamiuose. Šiaurės šalise Suomijoje, Skandinavijoje mes tikrai susidurėme su problemomis. Ypač dėl dirbožėmio sudėties. Dėkoju už supratimą ir tikiuosi, kad per kitą dėrybų raundą bus pasiektas geras sprendimas. Pane Hereira. Na, pane Hoisling, turiu klausimą. Trišalių dialogų pabaigoje, na, 31 bus paskutinė data, bet vis tiek išlieka labai daug netitikimų, labai daug nesutarimų. Pavyzdžiui, Čilės pranešės paprašė, kad būtų atidėtas terminas, kadangi dar reikia užbaigti darbą. Noriu paklausti jūsų, ponė Hoisling. Taip, tai yra susiję su gera valia, bet jūsų manimu, ar iš ties įmanoma bus susitarti per šį paskutinį trišalį dialogą? Man Atrodo, nepanašu, kad tai būtų įmanoma ir pirmininkas kalbėjo apie tos sunkumus. Aš norėčiau išgirsti, kokie jūsų manimui yra tie šansai. Ar galima užbaigti trišalį dialogą sėkmingai? Aš prašau tiesiog vertinimo, neprašau garantijų, niekas nežino, kaip viskas pasisuks. Panas Nočer. Norėčiau pateikti konkretų klausimą, apie jį esame kalbėję dėl tradiciniai augalinės, dėl tradicinių augalinės kilmės vaistų ir vaistažolių. Labai svarbu tinkamai suformuluoti taikymo sritį šiame reglamente, jeigu, pavyzdžiui, nueini į vaistinę ir prašai tepalo, tai gauni atsakymą, kad tai yra ekologiškas vaistas, tepalas, tačiau nėra jokio ženklinimo, kadangi farmacijos pramonė netoleruoja jokio panašaus ženklinimo etiketės, todėl naujoje, naujame reglamente reikėtų nurodyti, kad tradiciniai ekologiniai vaistiniai mm, augaliniai vaistai galėtų būti ir ženklinami tinkamai. So Labai ačiū už Jūsų atliktą darbą. Linkiu kuo didžiausios sėkmės per paskutinį trišalį dialogą, bet būsiu nuoširdus. Kaip sakiau, ir paskutinių diskusijų metu tikrai neverksiu, jei bus sustabdytas šis dokumentas. Mes bandome ištaisyti tai, kas veikia. Ši rinka auga visoje Europoje, ūkininkai gauna gerą atlygį už ekologinius gaminius. O dabar ne, mes matome didžiulį neaiškumą, stabdome investicijas. O labiausiai blogiausia yra tai, kad atsiranda kažkokios magijos. Yra kalbama apie šalinimą ragų nuo gyvulių Bet reikia suprasti, kad ekologinė gamyba reiškia cheminių medžiagų nenaudojimas, labai ribotas pesticidų naudojimas arba visai jų nenaudojimas. Mes turime galvoti apie ateitį. Tai, pavyzdžiui, jeigu mastome apie vertikalų auginimą, ar tai bus neįmanoma, E, užsimti tuo ekologiniu būdu, tai apie ką mes diskutuojame. Mes visuomet pasisakėme už dirbožėmio kokybės gerinimą. Ūkininkai yra praktiški. Jeigu turite gerą dirbožėmį, jeigu gaunate daugiau dirbožėmio iš organinių medžiagų, kurios pavirsta į dirbožėmį, na tai puiku reikia panaudoti tą dirbožėmį, kad būtų pagerintas kitas dirbožėmis. Aš matau labai daug tokių magiškų elementų, neteisingų įžvalgų. Juk vartotojai nori ekologiškų prekių. Tai mes viena vertus teikiame daugiau subsidijų, kita vertus uh, apribojame tai, kas veikia puikiai, net tai yra ta ekologinė gamyba. Aš linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, bet kaip jau išsakiau savo klausimo komisarą, man kelia didžiulį nerimą, ypač tos daržovės šiaurės šalyse. Dėkoju. Ja, danke, ja, ich muss... Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie klausimą susijusią su. Čiais. Atrodo, kad 20-aisiais ar 21-aisiais metais bus parengtas tyrimas, o po to praeis dar keletas metų, kol viskas išsispręsti. Pavyzdžiui, jeigu Italijoje, jeigu ekologinis ūkininkas augina salotas ir jeigu tiesiog pastebima didesnė likučių dalis arba desnis kiekis, tai tuomet ne tik tai salotos nėra sertifikuojamos kaip ekologiškos, bet tiesiog visas e, plotas arba visas, visa, visa jo žemė. Ir jeigu konstat, konstatuojamas, pavyzdžiui, šitų likučių perviršis, tai jisai su tam tikros e, to dydžio perviršiu gali tikėtis, kad e, šitos salotos bus pardavinėjamos Italijos rinkoje. Tačiau čia mūsų vidaus rinkoje yra kažkais, kažkas negerai. Kodėl bio ūkininkams ekologiniams ūkininkams reikia kitokių verčių, negu apskritai yra nustatytos vertės ES mastu. Nesvarbu, ar tos ribinės vertės yra peržengiamos ir kiek peržengiamos, viskas priklauso, nuo to priklauso, ar gaminys bus įvertintas kaip ekologinis, jeigu ne, tai ne. Todėl, jeigu mes norime išsaugoti dabartinę padėtį, tai turėtume e, ieškoti tokio kompromiso, kuriam aš galėčiau pritarti. Šiam kompromisu aš tikrai nepritariu. Niekas daugiau nenori pasakyti, žodis ponui Hoisling. Ja, Gerbimi kolegos, dėkoju už pastabas. Labai gaila, kad kolega jau įspėjo, jog balsuos prieš. Kai mes kalbame apie ribinės ver, vertes, tai turime pasakyti, kad valstybės narės tiesiog suskyla į dvi stovyklas. Be to ir tos ribinės vertės valstybėse narėse yra skirtingos. Kai kas pagėdauja apskritai nenustatinėti jokių normų, o parlamente nuomonės taip pat nėra visiškai vieningos. Todėl jeigu komisija iš tikrųjų apsispręstų, kad reikia reguliuoti šitą ribinių verčių klausimą, tai tuomet reikėtų galvoti, kokiu pagrindu mes susitarsime. Sakykime, jeigu yra naudojamas trijų pesticidų kokteilis, tai automatiškai galbūt e, nežinomas sertifikatas, tačiau kita vertus, kaip tą patikrinti, kaip pat e, ištyrinėti tas imtis atskirose valstybėse narėse. Tie taršalai, jie atsiranda įvairiame įvairiuose etapuose ir todėl aš manyčiau, kad vis dėlto reikėtų pasitelkti faktus. Mes e, Baden-Württembergo žemėje atlikome stebėsiną ir jos metu buvo konsultuota, kad e, taršos lygis yra pakankamai žemas, tačiau kita vertus Europos mastu reikėtų ko gero pagalvoti apie tai, ką darysime antraitį šias porą metų dėl Čilės. Iš tikrųjų, dar niekas nėra nuspręsta, tačiau reikia tikėtis pač, paties palankiausio varianto. Žinoma, reikia suprasti, kad importo į ES nuostatos taps vis griežtesnės ir mes tikimės, kad ir šiuo atveju tų griežtesnių reikalavimų bus laikomasi, galbūt su kai kuriomis išimtimis kadangi ekologiniam ūkininkavimui ir ekologiniai produkcijai reikia kelti tos pačius reikalavimus. Tai gamyba tiesiogiai susijusi su žeme. Iš tikrųjų, ekologiniam ūkininkavimui reikalingas ekologiškas dirbožymis iš tikrųjų niekam nereikalingas sprendimas, kuris leidžia auginti ekologinės daržovės e, ne žemėje. Tačiau jeigu pasirinkamas koks nors kitoks gamybos būdas ir sakoma, kad tai yra, nu, vadimas, e, mm, gardening, tai yra mm, gamyba e, savo uh, Mm, darže arba sode, tai žinoma galima toleruoti ir tokią gamybą, tačiau reikia galvoti apie galutinį rezultatą. Aš tikrai santūrai optimistas. Mes per ilgai diskutavome ir dabar nelabai suprantame, kodėl tiems e, e, keliams tūkstančiams ūkininkų reikėtų numatyti kokios ypatingas taisyklės. Tačiau vis dėlto reikia turėti omeny, kad šitas sektorius plečiasi, auga ir kyla rizika, kad į rinką produktus teiks tas, kuris apskritai neturi teisės. Aš galbūt suformuluosiu kiek griežčiau ir pasakysiu, kad uh, niekas neketina, kaip nors, e, taip sakant, pasmaukti šito sektorius. Äh, Dar viena tema, e, dėl kurios mes esame pateikę savo kompromisinių pasiūlymų, tačiau žinoma ir tokių niuansų, dėl kurių mums reikės tartis, apie juos aš galėčiau pa, pakalbėti atskirai, jeigu kas nors pagėdautų. Ačiū, ponas Takula dar paprašė žodžių. Pirmininkė, labai trumpai. Vakar man išvykstant iš Suomijos snygo. Taigi atvirame laukia kažką auginti yra sudėtinga. Taigi Ne viską pavyksta auginti savo sklype, kai ką tenka skolintis iš kaimynų. Taigi pagalvokime, pagalvokime apie importuotus ekologiškus produktus, kokį CO2 pėdsaką jie palieka. Na, aš čia kartoju savo seną dainelę, kad 80 procentų reikalavimas yra per daug griežtas, net ir įprastomis sąlygomis. Manau, kad įprastomis sąlygomis auginami augalai e, būna švaresni negu kai kurie ekologiški produktai atvežti iš e, centrinės Europos šalių. Aš tikiuosi, kad e, Aš labai tikiuosi, kad ponas Hauslink nesukels pavojaus ekologiškai ūkininkaujantiems žmonėms Labai tikiuosi, kad Šiaurės Europoje, Suomijoje, Estijoje mes ir toliau galėsime e, ūkininkauti ekologiškai kaip iki šiol. Pone Hoisling, na, atsiprašau, bet jūs dabar turite kažkaip sureaguoti. Ich, ich kann jetzt gar nicht. Nežinau, ką pridurti. Tiesiog negaliu Gavome penkių ministrų laišką, kurie pagėdauja tokios išimties. Aš sakiau, kad mes išpleičiame tų turinčių teisę į išimti ratą, o jeigu mes vadovausime tam tikru, ta kuriamta platuma, tai tuomet ta išimtis bus ribota. Jeigu mes e, galvotume apie Arkties zoną, tai suvoksime, kad ūkininkavimo sąlygos yra specifiškos. Pavyzdžiui, Švedija, Danijos teritorijos dalis, ko gero, nėra Arkties e, zonos teritorija ir todėl nelabai suprantu, kodėl reikėtų nukrypti nuo pagrindinio principo ir mes turėtume pagalvoti, kaip apsispręsti. Maničiau, kad ta problema vis dėlto išsprendžiama. Tačiau reikės, žinoma, rengiant kompromisą ir Šiaurės Europos valstybių pritarimo. Pažiūrėsime, kaip iš tikrųjų viskas baigsis. Žyčiu, żeby ten optimizm przemie. Ačiū. Tikiuosi, kad tas jūsų optimizmas virs realybę. Taigi dar kartą dėkoju Manau, kad daugiau komentarų mm, apie šią situaciją nereikia. Situacija yra sudėtinga, bet e, aš turiu tokią pačią viltį kaip e, jūs. Ir tikiuosi, kad mūsų nuomonės sutaps. Dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Jis bus labai trumpas. Kaip žinote, mes lankėmės Estijoje, balandžio 18-20 dieną. E, dalyvavome agroforume Mare Baltikum ir taip pat e, lankėmės e, parodoje Mames. Susitikome su daugeliu asmenų, jūs žinote, kas vyko į Estiją, ponas Bogovič, Dorfman, Nekov, ponė Melior, aš taip pat. Tai buvo penktas tokio tipo renginys, jis buvo labai įdomus. Aš manau, kad ES šioje srityje turi tvirtą poziciją, aiškiai pasisako dėl šio regiono ateities. Mes sustikome su e, Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Moldovos atstovais. Mm, diskusijos buvo labai įdomios ir e, sužinojome, kad e, šios valstybės įgyvendina daug iniciatyvų, bendradarbiauja, dirba regioniniu lygiu, taigi situacija Baltijos regione yra tikrai dinamiška. Ir e, ta vykusi paroda yra pati didžiausia regione. Be oficialių asmenų sutikome ir su, žem, su ūkininkais. Vyko daug seminarų, diskusijų ir aš manau, kad mums pavyko geriau suprasti, pavyzdžiui, Estijos žemės ūkio specifiką, pamatėme, kaip smarkiai pasikeitė ūkininkavimas ir taip pat matome, kad padėtis žemės ūkio srityje kelia susirūpinimą, nes daug ūkių nyksta. Baigdamas norėčiau padėkoti sekretoriatui, taip pat ir Estijos atstovybei prie Europos Sąjungoje. Ir sekretoriato paprašysiu nusiųsti mūsų komiteto vardu dokumentų, kurie jūs gal sudomins. Tai yra dokumentai susijęs su mūsų vizitu. Taigi ačiū, kad dalyvavote. Kitas mūsų posėdis vyks e, gegužės 29 nuo 15 iki 18.30 ir gegužės 30 nuo 9 iki 12.30 Bruselėje. E, na, linkiu Jums gero vakaro, nors jo liko nedaug, bet kuriu atveju. Gero vakaro ir ačiū.